neturime daug laiko, mūsų laukia daug darbų. Šiandien buvo pasiūlymas keisti darbo tvarkę. E, ponas Buštinarus sako, kad jis turi labai daug kitų svarbių įsipareigojimų ir šiandien negali būti nuo 15 iki 16.15 ir dėl to jis prašė kad mes pakeistume balsavimo laiką dėl jo ataskaitos ir balsuotume už jo, dėl jo pranešimo ir balsuotume už jo pranešimą tada, kai jis bus salėje ir siūlau pritarti jo prašymui, Viktoro Boštinaro prašymui. Toliau kitas pakeitimas. Andrės Mavrejanis ministras atvyks pas mus į į trečiadienio rytą perkeliame e, ministro vizitą, e, nes atvyks Kipros Europos reikalų ministras. E, taigi čia bus mūsų pirmasis praktiškai darbo tvarkės punktas, kai atliksime visus formalius dalykus. Taigi ketvirtas, penktas ir šeštas mūsų darbo tvarkės klausimai bus nagrinėjami ketvirtadienį nuo 9 iki 10.30. Tokį turiu pasiūlymą. Matau, kad yra komentarų. Dėkui, ponė pirmininkė. dėl balsavimų norėčiau pakalbėti. Šiandien mes balsuosime dėl penkių pranešimų skirtų struktūriniam fondam 14-20 metam. Ar nėra vertimo anglų? Į anglų kalbą yra šiek tiek problemų. Ar galiu kalbėti, ar dabar girdite mane angliškai? Tada puiku. Taigi šiandien balsuosime dėl struktūrinės e, politikos aspektų ir noriu padėkoti visiems, kas labai daug dirbo su šiais klausimais renkdami balsavimo sąrašus. Kaip paprastas komiteto narys noriu pasakyti, kad vakar trečią valandą po pietų turėjau pirmą galimybę panagrinėti kompromisus ir aptarti juos su frakcija. Ir pranešėjai sakė, kad kompromisų negalime keisti, turėtume juos jau priimti tokius, kokie jie yra, kaip regionų komiteto narys, norėčiau paklausti, kokią įtaką aš galėčiau turėti tiem kompromisam, jo lab, kad vakar balsavimo sąrašas dar nebuvo, balsavimo sąrašai nebuvo parengti ir tik trečią ryto, tik trečią ryto, e, įsivaizduokit savo, buvo pa, pa, paruošti balsavimo sąrašai. Ir ši procedūra, kurią mums primeta keli asmenys, yra nedemokratinė, neskaidri ir prieštarauja visoms parlamento darbo taisyklėms. Taigi, norėčiau pasakyti, kad šiandien turėtume balsuoti tik dėl tų pranešimų, kurie buvo aptarti, išsamei aptarti. Ir norėčiau, kad tie pranešimai, kurie nebuvo aptarti, būtų dar aptarinėjami. Šiandien galėtume balsuoti tik dėl sanglaudos fondo, dėl pasienio regionų, neatsimenu tikslaus pavadinimo. Mariterės Santa Šmit, ten yra e, pranešėjai ir Seleš pranešimą o Jano Olbrechto pranešimo balsavimą turėtume atidėti ir pono Vanistil dėl pranešimą ir Kanstil Keis pranešimą. Šios pranešimus turėtume atidėti, nes vasaros metu nieko ypatingo nevyks. Ir nelabai daug dirbs ir Kipras, kaip pirmininkaujanti šalis. Taigi tikrai turėsime laiko pastudijuoti, panagrinėti šios pranešimus ir tada rūdienį galėsime rimtai pasvarstyti kompromisus ir šio komiteto nariai iš tiesų galės dalyvauti šiame darbe. Taigi labai prašyčiau pritarti tam, ką aš siūlau. Labai laukčiau jūsų pritarimo. Ačiū Markus Konstanca. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paprieštarauti tam, ką sakė Markus Piperis, nes nuo spalio pradžios, praeitų metų spalio pradžios mes šiame komitete daug kalbėjome apie bendrąjį reglamentą ir pranešėjai pristatė įvairius darbinius e, dokumentus, kurie buvo intensyviai aptarti ne tik komitete, bet ir darbo grupėje, taip pat frakcijos, frakcijų darbo grupėse. Tie klausimai buvo svarstyti. Na ir labai dažnai šiame komitete mes e, turime parengti kompromisus Ir šiam komitetui pristatyti kompromisai yra jau tų ilgaus skaidraus darbo ir diskusijų rezultatas, kai yra įtraukiami visi komiteto nariai ir, ir darbo grupių atstovai. Taigi aš manau, kad būtų labai klaidinga, jeigu to darbo sėkmė nebūtų vainikuojama balsavimais, kurių pagalba galėsime pradėti dėrybas, gausime įgaliojimus dėryboms mes būtumėme pirmasis komitetas e, turintis tokį didelį projektų programų paketą. Gaunantis e, dėrybinius įgaliojimus, tai tikrai ir politiškai yra labai svarbus signalas. Rodantis e, išorės pasauliui, kad sanglaudos uh, politika mums yra priemonė galinti padėti regionams ir valstybėms narėms e, esant tokiai sudėtingai ekonominiai kriziai. Tai būtų signalas teigiantis, kad Europos parlamentui rūpi žmonės regionuose. Dėl to, manau, labai svarbu šiandieną būtų balsuoti. Kalba juk eina apie įgaliojimus, pranešėjai po to, po dėrybų, trilogo posėdžių komitete aptars su visais jumis tai, kas įvyko, kiek keičiami yra įgaliojimai. Tai tikrai tas procesas ir toliau bus kolegialus ir skaidrus. Taigi norėčiau paraginti visus atmesti e, Markuso Piperio siūlymą. Pirmininkė. Fran Fransuo. Mes pritarėme ponios Krell nuomoniai, mes manome, kad darbas buvo iš tiesų intensyvus ir tikrai demokratiškas. Aš manau, kad galime padėkoti pranešėjams, kurie iš tiesų buvo linkę bendradarbiauti ir atliko daug darbo. Aš manau, kad mūsų komitetas yra suinteresuotas balsuoti kuo galima greičiau ir kad pirmasis e, parengtų tą kontrapasiūlymą, atsižvelgiant į mūsų vaidmenį ir misiją. Ir tuomet e, trilogo posėdžiuose prasidėtų dėrybos e, pagal Lisabono sutartyje numatytus įgaliojimus. Taigi mes pasisakome prieš Markus Apiperio siūlymą. Uh, uh other... Ačiū. Ar bus kitų pastebėjimų? Nežinau, ar reiktų dėl šio pasiūlymo balsuoti, nes darau prielaidą, kad jūs už tai, jog tas punktas išliktų darbo atvarkė, bent jau dauguma. Bet esu pasirengusi teikti šį pasiūlymą balsavimui. Taigi yra pasiūlymas balsuoti. Kas už tai, kad darbo atvarkė išlikti tokia, kokia pristatyta, tai yra uh, kad balsuotume dėl pakeitimų reglamentams. Berots plati dauguma palaiko šį pasiūlymą. Kas prieš? Trys nariai, keturi balsuoja prieš. Atsakymas yra aiškus, darbo tvarkės projektas yra patvirtintas. Noriu priminti, kad kaip visada mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir perinu prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra e, gegužės 29.30 įvykusio posėdžio protokolo tvirtinimas. Protokolas bus išdalintas visiems, jeigu niekas jam nepaprieštaraus iki posėdžio pabaigos, jis bus patvirtintas. Pirmininkės pranešimai pranešimų neturiu tuo tarpu ir galime iš karto pereiti prie kito darbo tvarkės punkto iš tiesų 17 mūsų darbo tvarkės punkto e, pirmininkaujančio Kipro atstovų lankymasis mūsų komitete. Pas mus lankosi ministras Mavrojanis, džiugu jūs čia matyti. Ir žinau, kad pirmininkavimas bus tikrai e, nelengvas, ne tik dėl regionų plėtros komiteto, bet taip pat ir dėl kitų e, klausimų, dėl kurių deramasi ir, ir turėtų baigtis darybos, pavyzdžiui, žuvininkystės ir kitose sektoriuose. Nepamirškite, kad Kiprui teks neman, nemenkai padirbėti per ateinančius mėnesius. Žodis Jums, prašau. Madam uh, Chair, dear Ms. Hubner, honorable members. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau visų pirma padėkoti už kvietimą man dalyvauti jūsų posėdėje. Man tikrai malonu ir Džiugu būti čia šiandien ir pristatyti Kipro pirmininkavimo prioritetus, ypač sanglaudos politikos srityje. Norėčiau pasidžiaugti ir tuo, kad ir padėkoti Europos parlamentui ir visiems jo komitetams už tai, kad jūs vaidinate tokį svarbų vaidmenį užtikrindami demokratišką Europos institucijų veikimą, sprendimų prieimimo procesą Lisabono sutartimi įvestų naujovių dėka. Norėčiau pabrėžti, kad mes Europos parlamentą laikome svarbiausių partnerių ir kad mes tikrai daug tikimės iš jūsų, kad siekiant mūsų pirmininkavimo tikslų. Mes tikimės sklandaus bendarbiavimo su parlamentu ir mes manome, kad tai yra būtina sąlyga tam, kad ES eitų į priekį. Įvyko, jau įvyko keli parlamento ir Kipro vyriausybės ministrų susitikimai. Taip pat pirmininkų suiga, gegužės mėnesį buvo dar vienas svarbus momentas, kuomet aptarė mūsų bendradarbiavimo prioritetus. Mes savo ruoštų esame pasirengę siekti, kad šis bendradarbiavimas dar sustiprėtų ir esame pasirengę koordinuoti savo veiklą su parlamentu, e, nuolatos keisdamiesi nuomonėmis. E, taip, ir, ir siekdami gyvendinti mūsų laukiančią ambicingą darbo atvarkę. Kaip žinote, išgyvename vieną esmingiausių mūsų istorijos momentų. Pirmininkavimas taryboje mums yra išties labai svarbus įvykis. Pirmą kartą nuo mūsų įstojimo Europos Sąjunga mums teko tokia galimybė, tai yra unikali galimybė mūsų šaliai ir jos piliečiams. tai, kad mes pirmininkaujame tokiu svarbiu ES momentu, reiškia, kad mums tenkančios užduotis kelia dar didesnius iššūkius. Kaip žinote, vyksta, mes toliau vykdysime dėrybas dėl finansinės programos, taip pat sieksime užtikrinti, kad visos reikalingos programos būtų įtrauktos į kitą finansavimo programą. Kita vertus, visa tai vyksta ES išgyvenant didelę krizę, kuri veikia ir žmonių gyvenimus, ir visą ES. Mes taip pat suprantame, kad pasaulinė ekonominė ir finansų krizė taip pat labai giliai paveikė žmonės ES papildomas papildomą spaudimą patiria eurozonos narės. Norime, kad iš krizės Europa išeitų sustiprėjusi ir dar kartą įtvirtintų save tarptautinėje arenoje. Dėl norime įveikti dabar iškilusius iššūkius, užtikrinti augimą ir sanglaudą Europos Sąjungoje, nes tai yra viena pagrindinių Europos vertybių, kaip numatyta Lisabono sutartyje. Remiantis šiomis vertybėmis, Kipro pirmininkavimo metu jo tikslas yra siekti geresnės, glaudesnės Europos, užtikrinant, siekiant, kad Europa priartėtų prie piliečių. Uh, ir taip prisidėti prie uh, tvaraus vystimosi ir darbo vietų kūrimo, taip pat nepamirštant solidarumo ir sanglaudos. Taip, taip pat ypač akcentuojame augantį jaunimo nedarbą. Norime sukurti geresnį Europą ateities kartoms. Bendras strateginis pagrindas, e, bandant sukurti geresnę Europą, uh, E, Kipro pirmininkavimo metu bus sutelktas į keturis prioritetus. Veiksni Europa, taip pat e, geriau dirbanti, augančios ekonomikos Europa, kuri yra suprantama jos piliečiams, kuri užtikrina sanglaudą. Ir Europa, kuri yra artima savo kaimynams norime daugiau laikos, daugiau dėmesio skirti pirmajam prioritetui Kipro pirmininkavimo metu, tai yra užtikrinti tvarę ir veiksmingą Europą. Ir sieksime užbaigti dėrybas dėl kitos daugiametės finansavimo programos savo pirmininkavimo metu laikotarpiu nuo 2014-2020. Sėkmingas šio klausimo E, tvarkymas yra svarbiausia mums tenkanti užduotis. Ir Kipras supranta, kokiu, kokios užduotis jo laukia per atnantį pusmetį. Daugiametė finansavimo programa yra vienas svarbiausių sąjungos ateities ramščių. Birželio mėnesio ministrų uh, vadovų taryboje aptarėme Danijos e, pirmininkamo metu pasiektą pažangą ir dirbame draugę su komisija ir rengėmės labai glaudžiai bendradarbiauti su parlamentu ir paisyti, gerbti parlamentui numatytų sutartie kompetencijų. Biudžeto tvirtinimas bus ypač svarbi užduotis, siekiant, kad Europa sėkmingai atremtų jai tenkančius iššūkius ir tas biudžetas turėtų atitikti mūsų pagrindinį tikslą - kurti geresnę Europą. Komisija pasiūlė labai gerą atspirties tašką dėrybų pradžiai. Kaip jau sakiau, šios dėrybos vyksta labai sudėtingoje ekonominėje aplinkoje ES. Ar kita daugiametė finansavimo programa turėtų užtikrinti reikalingus išteklius, kad būtų numatytas išeimas iš krizės ir kad būtų galima stabilizuoti Europos ekonomiką išlaidų kokybė turėtų būti svarbiausias aspektas naujoje pro, finansavimo programoje, kad e, būtų, kad, kad panaudodami turimas lėšas užtikrintume maksimalę jų naudą. Ir visose politikos rytise galima siekti didesnio augimo. Moksliniai tyrimai ir plėtra, švietimas ir inovacijos tai yra e, ilgalaikės vizijos sektorius, kuris turėtų užtikrinti augimą. Kompetencijų centrų e, kūrimas, kūrimo principas turėtų būti toliau e, įgyvendinamas. Visos valstybės narės turėtų dal, siekti prisidėti prie 2010 strategijos įgyvendinimo. Bendras mūsų tikslas yra pasiekti veiksmingesnės ES, kuri gal, užtikrintų augimą, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą, ypač jaunimui. ES biudžete turėtų būti reikalingos priemonės, kurios leistų pasiekti 2020 strategijos tikslų. E, viskas turėtų būti paremta solidarumo principu, siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos. Tuo pat metu įgyvendinimo mechanizmus reikėtų supaprastinti. E, padaryti veiksmingesniais, niekad, visada nepamirštant proporcingumo principo. Ir šiame kontekste sanglaudos politika yra ne tik Europos solidarumo išraiška, bet ir pagrindinė investicijų politika, kuri vaidina esmingą vaidmenį užtikrinant augimą ir darbo vietų kūrimą bendroji žemės ūkio politika taip pat yra svarbi, jos, nes ji apima e, gerybių kūrimą. Todėl reikia derinti įvairias politikos sritis, nepamirštant, kokiu rezultatu siekiame, taip pat e, siekti kokybiškų investicijų, nes tai užtikrins augimą ir darbo vietų kūrimą visoje Europos Sąjungoje. Pusiausvira tarp išlaidų ir įplaukų yra kitas svarbus dalykas. Išlaidų pusėje taip pat turime ieškoti tinkamos pusiausvyros tarp įvairių e, sudėdamųjų elementų ir politikos ryčių. Tokie pat svarbus yra ir sažiningumo ir lygybės principai tarp valstybių narių. Turime to nepamiršti, kai vertiname valstybių narių indėlį, įnašą į biudžetą ir turime paisyti šių pagrindinių principų. Dabar norėčiau pereiti prie mūsų darbų plano. Daugiametė finansavimo programa bus svarbiausių punktų vis, visose ministrų tarybose, e, Kipro pirmininkavimo metu, kol, bus, kol darybos bus baigtos ben, be bendrųjų reikalų ministrų tarybos bus e, sušauktas Europos reikalų ministrų susitikimas Kipre rūpjūčio mėnesį ir susitikime, tame susitikime svarbiausia tema bus daugiametė finansavimo programa. Jau nuo vakar pradėjome e, intensyvi, intensyvius dišalių susitikimus su valstybėmis narėmis ir atsižvelgiant į tų susitikimų rezultatus, uh, Mes toliau dirbsime dėrybų dėžutės kontekste. Mes sieksime tolesnės pažangos ir taip pat dirbsime atsižvelgdami į tai, kaip, kaip e, vyks diskusijos taryboje. Mes rengiamės glaudžiai traukti Europos parlamento dėrybinę komandą ir rengiamės su jie susitikti prieš kiekvieną bendrų reikalų tarybą ir po po tarybos susitikimo. Norime, kad darybinėje dėžutėje pasirodytų skaičiai iki spalio mėnesio Europos vadovų tarybos susitikimo. Pagal preliminarę, pre, preliminarę Kipro pirmininkavimo darbo tvarkę Dėrybų dėžutės peržiūra turėtų įvykti rugsėjo mėnesį koreperų susitikime bei e, bendrų reikalų taryboje, kuri turėtų įvykti rugsėjo 24-ąją. Mes norime, kad, tas, kad to klausimo svarstymas e, nuosekliai progresuotų iki spalio mėnesio vadovų tarybos. Jeigu to nepavyktų pasiekti, toliau vyks diskusijos koreperų lygmenių, kad parengtume, pasirenktume kitam etapui, susitikimui, kuris vyks e, gruodžio mėnesį. Daugiametė finansavimo programa apima visas politikos rytis ir mes tikimės pasiekti maksimalios įmanomos pažangos Tačiau nebandome iš anksto užbėgti už akių busimų diskusijų e, e, baigčiai. Stengsimės būti bešališki ir vertinant Europos parlamento dalyvavimą mes rengiamės e, taikyti tą pačią procedūrą, tai yra įtraukti Europos parlamentą į darybų procesą. kaip tai darė Lenkija ir Danija savo pirmininkavimo metu. Taip pat e, rengiamės nuolatos inform, informuoti bendrųjų reikalų ministrų tarybą apie diskusiją su parlamentu. Taip pat sieksime užtikrinti, kad parlamentas mm, galėtų duoti savo pritarimą e, mūsų teikiamų pasiūlymų paketui ir kad visi reikalingi sprendimai būtų primami laiku. Mes esame pasirengę atkakliai dirbti, kad pasiektume na, šių gana ambicingų tikslų. Šios darybos apima įvairiausius aspektus, kai kurių mes negalime kontroliuoti Tačiau turime dirbti visi kartu, jeigu norime, kad darbas būtų atliktas tinkamai ir kad, kad rezultatai būtų naudingi valstybėms narėms ir visoms ir visai Europos Sąjungai. Ponio ir ponios. Pone pirmininkė, noriu dabar pristatyti mūsų prioritetus sanglaudos politikos kontekste. Kalbant apie e, teritorinės ir ekonominės e, sanglaudos tikslą. Tai ypač aktualu, kalbant apie investicijų skatinimą, e, darbo vietų kūrimą, augimą, struktūrinių reformų stiprinimą visoje Europoje. Tai viena svarbiausių priemonių užtikrinant uh, tikslus numatytus 2010 strategijoje ir toliau stiprinant vidaus rinką. Mūsų politika orientuota į rezultatus atsispindi ir diskusijose dėl e, daugiametės finansavimo programos laikotarpio iki 2020-ųjų. Ir vienas svarbiausių Kipro prioritetų šiame kontekste - užtikrinti, kad laiku būtų pasiūlytas teisėkuros priemonių paketas anglaudos politikos srityje. Ir regionai, ES regionai ir teritorijos turi pasi, pasiruošti laiku pradėti gyvendinti visas reikalingas programas. Todėl savo pirmininkavimo metu esame pasirengę padaryti viską, kad pasiektume didžiausios įmanomos pažangos šiuose dėrybose taryboje jau pasiekta ne, tink, neblogos pažangos Danijos pirmininkavimo metu susitarta dėl nemažos dalies pasiūlymų paketo, tačiau dar laukia nemažai užduočių. Kipras jau e, pradėjo aktyvę veiklą taryboje ir tikisi išspręsti dar neišspręstus klausimus 2013. Spalio, mėnes, spalio ir gruodžio mėnesio bendrų reikalų ministrų taryboje šie klausimai jau įtraukti į susitikimų darbo atvarkės. E, mes tikimės dirbti remdamėsi taip vadinamu daliniu bendruoju požiūriu, sprendžiant liekančius techninius klausimus. Taip pat akcentuosime bendradarbiavimą, glaudų bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Mes ypač vertiname jūsų komiteto pastangas ir žinau, kad šiandien ir rytoj balsuosite dėl atitinkamų pranešimų, dėl sanglaudos ir veiksmingumo politikos laikotarpiu iki 2010-ųjų. Remiantis e, taryboje vykstančiomis diskusijomis esame pasirengę dirbti su jumis, kad pasiektume didžiausios įmanomos pažangos, svarstant šį pasiūlymų paketą ypač tais klausimais, dėl kurių dar nepavyko susitarti taryboje. Esame čia, kad e, išklausytume jūsų nuomonės ir įtrauktume ją į, į mūsų darbą. Norėčiau pristatyti kitą svarbų Kipro prioritetą sanglaudos politikoje. Tai yra teritorinio požiūrio e, akcentavimas pagal sutartis, sanglaudos politika yra ypač svarbi, užtikrinant, e, kad regionai ir teritorijos ES taptų mūsų vertybė. Numat, esame numatę susitikimų Kipre su e, kompetitingų institucijų atstovais, direktoratų vadovais, kur ir ten bus svarstoma sanglaud, buvo svarstami sanglaudos politikos klausimai. Ir norime akcentuoti teritorijų darbo tvarkę 2020 ir jos įgyvendinimą. Taip pat norime surenkti atokių uh, jūrinių regionų atstovų susitikimą Kipre. Taip pat ir ten aptarti klausimus, kurie yra aktualūs atokiems regionams bei saloms. Galiausiai Kipras pirmininkavimo metu surenks neoficialų ministrų atsakingų už sanglaudos politiką susitikimą. Norime, kad ministrai pasikeistų požiūriais dėl e, koordinavimo ir lėšų panaudojimo šioje politikos rytyje, aptartų sanglaudos politikos svarbą užtikrinant svarbiausius ES tikslus. Žinoma, Pone pirmininkė, jūs ir delegacija būsite kviečiami į tuos susitikimus. Gerbiami nariai, norėčiau dar kartą padėkoti už man sutiktą galimybę susitikti su jumis ir pristatyti plataus užmoje kaip pirmininkavimo programą ateinančiam pusmečiui ir noriu pasakyti, kad tikiuosi jūsų paramos šiame darbe. Mūsų laukia tikrai nelengvos užduotis, bet tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo su jumis, ypač sanglaudos politikos srityje, e, kad padėtume mūsų regionams išbristi iš krizės. Prieš užbaigdama savo pasisakymą norėčiau akcentuoti, kad Kipras pirmininkavimo metu dirbs, kad sanglaudos politikos pasiūlymai būtų patvirtinti pagal sutartise numatytą procedūrą, užtikrinant e, galimybę Europos parlamentui suvaidinti savo vaidmenį. Mes remsimės daliniu bendruoju požiūriu, dirbdami su parlamentu ir tikimės e, užbaigti šių pasiūlymą svarstymą, kad 2014-aisiais būtų galima pradėti e, tinkamai investuoti ir naudoti lėšas. Pone pirmininkė, jūs ir delegacija būsite kviečiami į neoficialų e, ministrų susitikimą, e, kuris numatytas lapkričio mėnesį Kipre. Taip pat rugsėjo mėnesį tikimės pakviesti jūsų komitetą į Kiprą. Taip pat apsvarstyti klausimus, dėl kurių taryba dar nėra suformulavusi savo pozicijos. Ir mes savo ruoštume darysime viską, kad darbas taryboje pasistumėtų ir norėčiau dabar labai nuoširdžiai padėkoti Jums už pragmatišką ir veiksmingą darbo metodą, kurį taikote komitete, svarsydami šios aktualius klausimus. Ačiū. Dėkoju, gerbiamas ministrė. Jūs kalbėjote realistiškai, bandėt būti realistas, bet jaučiau jūsų balse ir nemažai optimizmo. Pirmiausia, dabar suteiksiu žodį vicepirmininkui. E, dėkui, ponė pirmininkė, e, gerbiamas ministrė, norėčiau palinkėti jum mm, kuo didžiausios sėkmės pirmininkaujant. Manau, kad mūsų bendradarbiavimas bus konstruktyvus regioninės politikos ir sanglaudos politikos rytyje Kipras pradeda pirmininkauti sudėtingų momentų, kai vyksta diskusijos dėl tolesnės anglaudos politikos, bet aš tikiu mūsų diskusijų sėkme, tikiu, kad Kipras suvaidins svarbu vaidmenį, užbaigiant mūsų diskusijas dėl anglaudos politikos dokumentų paketo iki metų pabaigos. Kipras supranta tą svarbą, kurią sanglaudos e, politika vaidins mūsų E, tolesnėje e, politikoje. Tai labai svarbus instrumentas, kurį turi ES siekdama panaikinti skirtumus tarp regionų, paskatinti ekonomikos augina, augimą, užtikrinti Europos konkurencingumą ir sukurti daug naujų darbo vietų Europoje. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės Jūsų darbe. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė, sveikiname atvykusius į mūsų komiteto posėdį. Jūsų laukia daug darbo, dirbsite e, spręsdami sudėtingus klausimus. Sanglaudos politika yra labai svarbi politika ir leis mums pasiekti mūsų tikslų numatytų strategijoje iki 2020 metų. Mes esame regioninės politikos komitete ir mes tikimės, kad bus sutarta dėl aktyvesnio regionų ir regioninių <clears throat> regionų dalyvavimo sanglaudos politikos srityje. Tikimės, kad pavyks susitarti dėl partnerystės ir dėl mm, tobulesnių santykių tarp Europos komisijos tarybos ir regionų. Regioninė plėtra yra labai svarbi ir reikia, kad naudotumėmės principų iš apačios į viršų, kad turėtume atitinkamas procedūras ir kad regionai galėtų patys aktyviai dalyvauti Europos e, politikoje. Reikia, kad bendrijos, bendruomenės, regionų valdžios institucijos prisidėtų prie visų mūsų siekių. Taip pat e, norėtume, kad jūs skirtume didesnį dėmesį žaliajai ekonomikai, inovacijoms. Nes būtent tai e, leis mums prisidėti e, prie to, kad Europos piliečiai geriau matys ES naudą. Neužmirškime jaunimo nedarbo problemų. Ši krizė yra ne tik ekonomikos krizė, bet taip pat ir klimato ir aplinkos krizė. Jūs, e, jūsų valstybė yra saloje ir jūs ko gero puikiai suprantate, ką reiškia klimato kaita. Ypač pietinėje savo dalyje jaučiate <clears throat> klimato kaitos poveikį. Taigi manau, kad turėtume skirti e, pakankamai didelį dėmesį e, šiems aspektams ir čia norėčiau paminėti Alfonsi pranešimą, kuris e, tam skirtas. Jūs esate saloje ir turėtumėt skirti nemažai dėmesio visiems su salomis susijusiems aspektams ir klimato kaitai, ir ekonomikos valdysenai, ir transporto problemoms. Dėkui. Ačiū, Lambertas Vaninis Telrojus. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes čia daug e, kalbėjome optimistiškai, tačiau reiktų situaciją vertinti realistiškiau. Aišku, turime ambicingai kovoti su krize ir taip pat nepamiršti ir tam tikrų saugumo elementų Taigi to aš tikiuosi iš jūsų pirmininkavimo ir tikiuosi, kad regioninės plėtros komitetas irgi laikysis panašios pozicijos. Tai, kas buvo parengta pirmininkaujant Danijai, dabar perina į kitą etapą ir kalba eina apie jau įgaliojimus užbaigti tam tikrus darbus. Jūs kalbėjote apie tam tikrus skyrius, kuriuos patvirtino taryba. Na ir Tikimės, kad tas pats atsitiks ir su kitais sprendimais, dėl kurių deramasi ir kurie, kur, kurie priimami bendro sutarimo procedūros būdu. Na ir mes norime, kad būtų galima galiausiai balsuoti dėl tų dokumentų. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs kalbėjote apie tai, kad Europos parlamentas bus aktyviai įtraukiamas jūsų darbo tvarkės įgyvendinimą. Kalba eina apie neoficialius ministrų susitikimus, taip pat korepero posėdžius, taip pat e, direktorių, administracijų darbuotojų susitikimus. Taigi aš tikiuosi, kad tikrai jūs mus e, įtrauksite į tuos darbus ir tai yra puikus sprendimas. Taigi šešėl, šešėliniai pranešėjai su pranešėjais turi surasti bendrus atspirties taškus ir aš. Danijos pirmininkamo metu mes tiesiog gaudavome informacijos ir viskas, bet tokio tikro bendradarbiavimo kaip ir trūko. O dabar mes jau įgavę esame naują vaidmenį bendrų sprendimo prieimimų procese ir tas vaidmo turi būti įgyvendinamas. E, taryba yra užsipuolusi tam tikrus reglamentus ir, ir, ir taip pat kitus elementus dėrybų pakete. Na, o mes esame irgi įtraukiami į bendros sprendimo prieimimo procedūrą ir norime, kad darbas vyktų darniai, kalbant dėl viršutinių ribų nustatymo, perinimo laikotarpio regionų, e, veiklos rezultatų ir panašiai. Tai yra tie dalykai, kurie patenka į mūsų kompetencijų sritį. Ir čia reikia apie tai kalbėti su taryba, nes tai, kas numatyta sutartyje, Lisabono sutartyje, turi būti taikoma. Ir Europos parlamentas turi būti įtraukiamas į visas procedūras. Pirmininkaujant Danijai taip nebuvo ir tai mūsų netenkina. Nenorime, kad e, parlamentas tik tiesiog išsakytų, būtų jo paprašoma išsakyti sutikimo žodžius, pritarti tam, ką padaro taryba. Ir jeigu taryba nori imtis tam tikrų veiksmų, čia irgi reikia numatyti bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Tie dalykai, kurie yra aiškiai apibriežti ir nustatyti, aišku, čia svarbus yra ne tik pagrindų sprendimai, bet ir vėlesni sprendimai. Taigi mes norime mm, aktyviai dalyvauti dėrybose ir bandysime su jumis kartu pasirūpinti, kad parlamentas dalyvautų visose tuose darbuose. Taip pat, kalbant apie solidarumo fondą ir gaivalinės nelaimės, parlamentas dažnai teigia, kad mes norime kur kas lankstesnių priemonių. Jau eilę metų taryba blokuoja tokius sprendimus. Ir jūs esate juk salos šalis valstybė, taigi jūs puikiai žinote, uh, E, ką reiškia ta klimato kaita, kad ne viską galima numatyti ir čia reikia dirbti kur kas e, konkrečiau ir tikimės jūsų paramos svarstant tuos klausimus. Dėkoju. Ačiū, Konstanca Kriol. Dėkoju, ministrė. Aš labai atidžiai jūsų klausiausi. Tikiuosi, kad e, atliksite tuos darbus. Kaip jau sakiau, tikrai atidžiai jūsų klausiausi ir džiaugiuosi, kad programa yra tokia ambicinga jūsų pirmininkavimui. Mūsų frakcija jūs rems siekiant tikslų. Džiaugiuosi, kad norite baigti dėrybas dėl daugiametės finansinės programos, bendradarbiaujant su parlamentu. Ir čia aš norėčiau užduoti su tuo susijusį klausimą. Nes tas dėrybinis paketas buvo pristatytas, dar pirmininkaujant Danijai dėl daugiametės finansinės programos. Nu, buvo numatytas 80 procentų skaičius, kalbant apie tai, kiek sprendimų sąnaudos politikoje turi būti primama pagal bendrą sprendimo procedūrą. Aš tikiuosi, kad jūs į tai atsižvelgsite ir sprendimai dėl daugiametės finansinės programos, kurie turi būti primami bendro sprendimo prieimimo procedūros būdu, kad jūs tikrai neužbėgsite už akių tiems sprendimams. Ypatingai derantis dėl tų klausimų, kurie yra sudėtingi. Mes nekartą teigiame, kad Danija pirmininkavimo metu tarsi ir teigia, jog bus aktyvi ir bendradarbiaus, tačiau tikrai matėme pastangų sustiprinti, bandymų sustiprinti parlamento poziciją. Ir aš labai pritariu jūsų sanglaudos politikos vertinimui. Ir tikiuosi, kad mes sutinkame daugeliu klausimų. Ir aišku, darbo atvarkė 2020 bus, Europa 2020 bus labai svarbi. Na, bet e, pirmininkaujančios valstybės kalbos yra iš anksto parengiamos. Aš suprantu, kad jūs lyg ir norite artimo bendradarbiavimo su parlamentu, tai yra labai sveikintina, tačiau e, mums reikia daugiau mums reikia ne vien tik tai to artimo bendradarbiavimo, kuris yra numatytas sutartyje, bet ir bendro sprendimo prieimimo procedūros. Ir aš norėčiau iš pat pradžių tą aiškiai ir paprastai pasakyti. Jūs žinote, kad dėrė... balsuosime šiandien dėl dėrybinių įgaliojimų ir mes labai rimtai vertiname tuos darbus. Nėra pakanka, nepakanka tik tai surasti daugumą taryboje, reikia dar dėrėtis ir su mumis parlamentu. Ir aš tikiuosi, kad e, savo darbuose, veiksmuose jūs atsižvelgsite į tai, kad reikalinga, užsitik, reikalinga užtikrinti lankstumo tose dėrybose, nes kitaip jums bus labai sudėtinga. Na, o kalbant apie plačius tikslus, kaip jūs ir sakėte, mes sutarėme, mes irgi norime modernios anglodos politikos grindžiamos solidarumu. Ir ta pol politika turi būti orientuota į rezultatus. bandant padėti silpnesniems valstybių narių regionams ir siekiant pažangos kartu, siekiant europinių tikslų. Mes dėl to susitarėme, tačiau yra nemažai sričių, kur mūsų požiūriai skiriasi, kalbant apie parlamentą ir tarybą. Ir aš tikiuosi, kad gan greitai prasidės bendri pokalbiai, diskusijos ir dėrybos. Ačiū. Dėkoju, Konstanca. Gal dabar paprašysime ministro pasisakyti, sureaguoti į kolegų klausimus ir pastabas. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kalbėtojams. Pradėsiu nuo pastaro komentaro tiksliau nuo pirminio jūsų, e, ponė pirmininkė, komentaro ir to, ką sakė ponas Van Nisteleroj, e, minėdamas optimizmą. Mes e, bandome išsaugoti optimizmą ir būti ambicingi, tačiau norime to siekti pragmatiškai, kukliai ir nuolankiai. Tačiau esame pasiryžę pasiekti rezultatų mes norime ne tik atlikti mums pavestus darbus, bet šiek tiek daugiau. Taigi tikrai gerbėme visus asmenys ir institucijas, kurie dalyvaus tame procese. Tai yra pagrindinis mūsų darbo kartu elementas. Ponas Tavrakakis ir ponas Krasajolos. Aš norėčiau Jums e, padėkoti už Jūsų žodžius ir taip pat padėkoti už iškeltus klausimus. Jūs kalbėjote apie susitarimą dėl dalyvavimo ir e, tam tikrų su sunkumai susiduriančių regionų. Uh, reglamente yra numatytos tam tikros e, partnerystės ir mes esame pasiryžę apie tai kalbėtis, ne, ne tik kalbėtis apie regionų dalyvavimą, bet ir kitų partnerių įtraukimą, turiuomenį socialinius partnerius ir kitus, kurie, kuriems rūpi tie klausimai. Taigi mes kartu galime bandyti išsiaiškinti ir žiūrėti, kaip toliau viskas e, plėtosis ir vystys, bet e, tikrai mes jums neprieštaraujame ir manome, kad ši idėja yra puikia ir pažiūrėsime ką, pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti taryboje. Pažiūrėsime, kiek įmanoma padėti toms valstybėms narėms regionams. Taip pat, aišku, mes tikrai visada mielai išklausysime parlamento. Dabar kalbant apie socialinę sanglaudą, aplinkosauginę sanglaudą, jūs visiškai teisingai pasisakėte apie klimato kaitą, aš visiškai jums pritariu. Aš pasižymėjau, ką Jūs pasakėte dėl Alfonsi pranešimo ir mes tikrai atsižvelgsime į viską, kas yra tame pranešime. Mes tikrai tiems klausimams skiriame nemažai dėmesio, tai yra susijęs su geografiniu matmeniu. Tačiau šalia to dar turime kalbėti ir apie specifinius klausimus, dalykus aktualius saloms, salų valstybėms. Ir taip pat, aišku, turime nepamiršti ultraperiferinių regionų, tai yra labai aktuolus klausimas, reikia jį svarstyti rimtai. Dabar pono Van Nistelroj e, pastabos dėl bendro sprendimo prieimimo procedūros. Tuos klausimus kėlė ir ponia Krell. Taip, suprantu, kad e, Europos parlamentui kyla tam tikrų rūpešių, problemų dėl elementų, kurie nulemiami bendro sprendimo prieimimo procedūros būdu toje, tame dėrybinėme pakete, bet tai yra elementai, kurie padės dėryboms taryboje. Tikrai tai nereiškia, kad bus priimami sprendimai neatsižvelgiant į bendro sprendimo prieimimo procedūrą. Dabar na, vertinant tą vidinę tarybos virtuvę, jums apie tai gal nereikia žinoti, tai mūsų vidiniai dalykai ir jeigu aš ateinu ir pasakau, kad jeigu aš ateinu ir pasakau, kad jūs nes, nesikiškite į tarybos vidinę virtuvę, jūs aišku nesate patenkinti, tačiau uh, tai mums yra aktualūs dalykai ir Danija pirmininkavimo metu gal šiek tiek bandė nuraminti tam tikras e, rūpešius keliančias problemas ir sakydavo, kad tai yra na, tokie pavieniai elementai ir tiesiog buvo bandama užglaistyti problemas, o mes norime problemas rimti, rim, spręsti rimtai nes tai yra bendro sprendimo prieimimo procedūros klausimai ir tai yra viena iš Europos parlamento prerogatyvų dalyvauti priimant tuos sprendimus. Ponas Van Nistelrooy taip pat iškėlė ir solidarumo fondo klausimą. Mes dabar analizuojame struktūrą ir ieškome tam tikro lankstumo. Ir mielai vėl, toliau apie tai kalbėsime ir atsižvelgsime į tuos dalykus, kuriuos galėsime po to perteikti tarybai ir užsitikrinti daugiau tokio darnesnio požiūrio. Na ir dar norėčiau Jums pasakyti, kad kiek suprantu, rytoj mūsų komanda susitiks su pirmininkė ir pranešėjais ir tada pradėsime tą dialogą Nežinau, ar tai yra dialogas, ar trilogas, nesvarbu, kaip jį pavadintumėme. Tai yra neoficialus, neoficialiosios diskusijos. Kol kas e, taryboje tas bendras požiūris yra perdėm vienašališkas. Ir tai yra tokie vienošališki trilogai, bet tikrai esminis dalykas įsitraukti, kalbėtis, diskutuoti. Ir tai bus tikrai labai naudinga ateityje, siekiant pažangos ypatingai tais klausimais, kai laikomasi to dalinio bendrojo požiūrio. Na ir. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė. Dabar ponas Fransuo. Taip, ponė ministrė, ačiū. Jūs perimate pirmininkavimą Europos Sąjungoje po Danijos, Vengrijos, Lenkijos. Noriu pasveikinti Jūs, nes esu iš atstovauju Korsiką salą parlamente. Manome, kad Viržėmė regionas yra ypač svarbus Europos Sąjungai jį e, žvel, Europa žvelgia naujų žvilgsnių, nes tai, kas vyksta viduržėmio jūros regiono erdvėje, susijęs su tam tikrais sunkumais, e, o jūs pats, būdamas Kipro, kipriečių, taip pat pristatėte iniciatyvas tame regione ir noriu priminti, kad parlamentas balsavo dėl kai kurių pranešimų šią temą praėjusią savaitę Strasbūrė. Ir manau, kad svarbu Viduržėmė jūros regionui nusiųsti vilties žinę, geros ateities žinę, atsižvelgiant į sudėtingą, įtemptą e, padėtį, ypač į sudėtingą visuomenės nuomonę e, įvairiais klausimais. Taigi kreipiuosi jūs kaip iki pirieti. Vlasak. Ponas Vlasakas ponė pirmininkė. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. Aš taip pat norėčiau mm, priminti vieną klausimą, kurį esame svarstę su ponė Krell ir Vanistelrojumi. Kaip ir kiti kolegos, noriu pakalbėti apie daugiametę finansavimo programą. Visi žinome, kad galiausiai teks e, pasiekti susitarimo Noriu paklausti štai ko. Ar manote, kad mes kad vyks reguliarios konsultacijos, kuriuose mes būsime informuojami apie pažangą šiuo klausimu taryboje. Kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra e, susijęs su sanglaudos politika. Kaip žinote, mūsų nuomonės šiek tiek skiriasi dėl 10 milijardų eurų panaudojimo skirto infrastruktūros tinklų priemonėje Europoje. Ar, ar manote, kad galime rasti kompromisą šiuo klausimu? Galiausiai turiu klausimą apie PVM ir jo e, pripažinimą. Jeigu negalime naud, pasitelkti PVM kaip priemonės, dėl to gali suprast, Mm, pablogėti daugelio valstybių narių situacija. Taigi, ką e, jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Ačiū toliau, ponas Godmanis. Ačiū. Noriu akcentuoti vieną dalyką, kalbant apie kitų metų biudžetą. Kalbant net ne apie daugiametę finansavimo programą. Pone ministrė, paskutinė informacija e, po trilogo susitikimų, kuriuose dalyvauja parlamento tarybos ir komisijos atstovai, atskleidžia, kad yra visiškas, kad egzistuoja prieštaravimas dėl kitų metų biudžeto, dėl 6,8 6,8 procentų. Tačiau yra dar nepanaudotų biudžete lėšų. Mes kalbame apie maždaug 10 milijardų eurų. Taryba pasiūlė sumažinti tas lėšas nuo 6,8 procentų iki beveik 1 procento. Jokių uh, paaiškinimų nebuvo pateikta, nes dalyvavo koreperų ligmens atstovai, ministrų nebuvo Tačiau problema yra tame, jog jei taryba toliau laikysis šios ta, e, pozicijos, nepanaudotų lėšų kiekis išauks iki 17 milijardų eurų. Ką tai reiškia? Paprastai kalbant, jeigu tarybai pavyks prastumti savo poziciją ir sumažinti e, mokėjimams skirtas lėšas iki mažesnio nei 2 procentų kiekio, tai tuomet vis nauji planai galės būti tvirtinami tik 2014-2020. Ir tos didžiulės lėšos e, pagal dabar galiojančią tvarką galės būti išmokėtos valstybėms narėms, kurių išsivystimo, kurios dar nesiekia 85 procentų es vidurkio, galės būti išmokėtos 2017-aisiais. Kągi tai reiškia? Jeigu mes bandome su, sutaupyti, kažką sutaupyti mokėjimų e, dalyje, tai tai labai pablogins daugiametės finansavimo programos situaciją, tai pakenks mūsų ilgalaikiams tikslams ir, ir gražioms svajonėms įgyvendyti 2020 strategiją. Todėl aš raginčiau jūs labai kruopšiai apsvarsyti 2013 metų biudžetą, nes 65 procentai nepanaudotų lėšų yra sanglaudos fondose ir mes galėtumėme pasistengti ir kitaip užbaigti šią septyniarių metų finansinę perspektyvą. Ačiū, ponas Angurakė. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι... Πόνε Πυρμινίκε, πόνε Μινίστρε, jūs perimate nelengvą užduoti karštą bulvę. Ir aš linkiu Jums geriausios įmanomos kloties. Manau, kad Jums tikriausiai. Aišku, kad kalbant apie tokius kontroversiškus klausimus, kurie jums tenka, jūs perimate darbą tuo momentu, kuomet Europoje paštrėjo kapitalizmo krizė. Jums aktualiausia problema yra ta, kad jums tenka imtis daugybės finansinių dosije, taip pat jums tenka e, svarstyti investavimo programos klausimus. Tokiu momentu, kuomet mes, kuomet mes visiškai nežinome, kokia bus ES ateitis, būtent tai yra tas kontroversiškas klausimas, kur, kuris jums tenka Kiprui savo pirmininkamo metu. E, ka, buv, m, dėl kapitalizmą krečiančios krizės jau taikomos, kaip žinome, e, įgyvendinamos gelbėjimo priemonių programos Graikijai, taip pat ir Italijai, Ispanijai po paskutinių tarybos sprendimų. Ir tikėtina, kad krizė toliau dar aštrės ir kad ji palies dar daugiau valstybių narių. Ir e, mūsų laukiančios ateities perspektyvos yra sudėtingos išpolis prieš darbo žmonės dar sustiprės. Ir mums į šią krizę mus atvedė ES politika saglaudos rytyje. Ir, ir sunkumai ateityje dar tik tai paštrės. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. E, Mūsų nuomonė e, realybėje sanglaudos politika nebūtinai pradės išspręsti visus šios klausimus, nes mes gyvename kapitalistinėje, egzistuoja nevaržoma konkurencija ir 2010-ųjų strate, Europos strategija apima ir sanglaudos politiką. E, ir pas, pagal tą strategiją nebėra, ne, ne, nebetenkame galimybių gyvendinti tikrą sanglaudos politiką, nes jeigu vertinsime tai, kas numatyta e, Lisabono startyje arba sustiprintos ekonominės valdysenos planus, tai dar labiau sustiprina e, skurdžiausių ES valstybių atskirti ir Europa iš tikrųjų tampa dviejų greičių Europa. E, Tačiau bandant atsižvelgti, taigi tas atotrukis tarp, tarp išsivystimo skirtumai tarp valstybių narių dar toliau didės, aštrės. Ir, ir tai atsisuks per, prieš, prieš patį kapitalizmą. 2000, e, Birželio 26-osios susitikime buvo patikri, pas, patvirtintas augimo e, priemonių paketas. ir buvo nuspręsta panaudoti dalį sanglaudos fondo lėšų kai kurioms e, finansinio gelbėjimo priemonėms. Gal galite mums e, patikti naujausią informaciją apie tai, ar mes galime tikėtis kažko iš ateities, e, kažkokių tai naujų galimybių. E, kaip bus su stabilumo ir augimo paktų ir sanglaudos e, strategija. Mes visiškai nepritarėme tam, kad vystimosi ir sanglaudos fondų lėšos būtų panaudojamos priemonėms, kurios visiškai nesusijęs su valstybių vystimusi. Kaip užtikrinti darbuotojų galimybės į teisės jų augimą? Ačiū. Dėkoju. Ir dabar paskutinis kalbėtojas. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui. Labai malonu buvo išgirsti jūsų darbo programą. Matau, kaip entuziastingai jūs rengėtės dirbti per ateinančius šešis mėnesius, taip pat ir sanglaudos politikos srityje jum iš tiesų, jūsų iš tiesų laukia daug iššūkių, linkiu jum didelės sėkmės, kaip sakė daugelis kalbėtojų, labai svarbu, kad sparčiai judėtume į priekį, nes reiktų pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos, taip pat ir sanglaudos politikos rytyje, kad toliau numatytas programas galėtų gyvendinti valstybės narės. Dėl finansinės programos Labai džiaugiamės, kad jūs ginate sanglaudos politiką. Norėčiau paklausti, ką jūs ketinate daryti, kokie yra jūsų tikslai, kai prasidės kovos dėl žemės ūkio ir regioninės politikos. Kas bus jūsų prioritetai, nes šios e, dvi politikos kryptis. Mm, yra labai svarbios ir joms skiriama didesnė dalis ES biudžeto. Labai gerai, kad paminėjote salų regionus, periferinės vietovės, nes jų problemos yra šiek tiek kitokios. Taip pat norėčiau, kad atkreiptume dėmesį į tas vietas, tos regionus, kur gyvena labai mažai gyventojų. Jei norime e, neužmiršti ir tokių regionų, tai labai svarbu kad jam būtų skirti tie 926 milijonai eurų, e, kuriuos norime jam paskirti. Labai svarbu, kad mokėjimų įsipareigojimai išliktų bent jau dabartinėme lygyje. Taip pat norėčiau pakalbėti apie teritorinio bendradarbiavimo programas. Aš esu pranešėję e, šioje srityje. Taigi neužmirškite ir teritorinio bendradarbiavimo programų. Dėkui. Dėkoju. Manau, kad galime tuo užbaigti vietojų sąrašą. Daugiau nieks nenori kalbėti, o dabar suteiksiu vėl žodį ministrui. Dėkui, ponė pirmininkė. Pono Forsi, Amforsi klausimas. Aišku, kad mes skiriame e, nemažą dėmesį viduržėmio jūros valstybėm, salom ir e, tikimės, kad viduržėmio jūros politika e, bus svarbi mūsų mm, prioritėtų dalis, kaiminystės politika, ypač e, pietinėse valstybėse, mums yra svarbi, mes e, nemažai dirbame šioje srityje. Jūs taip pat žinote, kad e, dirbame kartu su išorės ryšių tarnyba, o pirmininkaujantį šalis Kipras sieks sustiprinti tą bendradarbiavimą, kuris visuomet buvo sudėtingas. Kalbant apie viduržėmio jūros politiką, galėjome panaudoti tik 25 procentus skirtų lėšų. ir Viduržėmio jūros šalių sąjunga dėl įvairių politinių aspektų niekada realiai neveikia. Buvo pateikta įvairių politinių deklaracijų, bet jos nevirto aktyvė veikla mm, tose viduržėmio jūros šalise. Manau, kad trūksta pakankamai, kad, kad trūksta uh, valios e, daugiau dirbti šioje srityje ir manau, mums reikia dirbti uh, konkrečiai šiuose valstybėse bendradarbiaujant su jų e, piliečiais ir stengiantis e, pa, pateisinti tų šalių žmonių lūkesčius. Viduržėmio jūros regionas manau, leis mum siekti mūsų tikslų ir mes nenorime vienų autoritarinių režimų keisti kitais autoritariniais režimais. Turime rasti galimybių e, bendradarbiauti, užtikrinti pluralizmą, Nes ar kalbame apie piliečius, ar kalbame apie nevyriausybinės organizacijas, ar apie įmonės tose šalise, reikia, kad visi jie žinotų, kad yra tiesioginės partnerystės galimybių. Ir manau, kad reiktų stiprinti ryšius vietoje kad galėtume sukurti pluralistinę visuomenę, pluralistinės visuomenės ir mūsų bendradarbiavimas su tomis valstybėmis e, remiasi principais daugiau už daugiau, pliusas už pliusą. Taigi ir pagrindinė sąlyga siekiant tų pliusų yra E, leisti e, tiesioginius kontaktus su mumis, su Europos Sąjunga. Žinote, kad yra numatyta lėšų, e, Europos investicijų bankas yra numatęs lėšų, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas taip pat prie to prisideda ir manau, kad mes rasime galimybių, kaip galėsime uh, kaip galėtume veiksmingiau bendradarbiauti su tomis valstybėmis, nes jos yra mums svarbios viduržėmio jūros regionas. E, svarbus mums visiems ir Korsika, ir Kipras, ir Graikijos salos, mm, Kreta e, yra mm, specifiniai regionai, į kurių specifiką reikia atsižvelgti ir mes to sieksime. Ponas Blafeks pateikė klausimą. Atsakydamas jam pasakysiu, kad iš tiesų mes ketiname kiek įmanoma apie viską informuoti parlamentą. kaip jau minėjau, vyksta susitikimai prieš ir po bendrųjų reikalų ministrų tarybas, bet jei reiks daugiau e, kontaktų, tai mes visada esame pasirengę tiem kontaktam, neformaliam apsikeitimui nuomonėmis informacija, kad galėtume jūs nuolat informuoti, ką taryba nuveikė vienoje ar kitoje srityje sanglaudos e, politikos aspektai ypač yra svarbus jūsų komitetui, bet mes esame pasirengę teikti ir informaciją apie apskritai e, daugiametę finansinę programą dėl 10 milijardų, kurie numatyti komisijos pasiūlyme Europos infrastruktūros tinklų priemoniai pagal sanglaudos politiką aš kol kas negaliu dar e, išsakyti galutinės pozicijos, nes valstybių narių nuomonės skiriasi. Man regis, kad pirmininkaujančiai šaliai pagrindinė problema šiuo atveju yra ne tik 10 milijardų, bet yra 50 milijardų problema visas paketas ir jo panaudojimas. Taigi, žiūrėsime, kaip mums pavyks šioje srityje. Svarbiausia, kad mes iš tiesų sukurtume tą Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir kuo efektyviau panaudotume tam skirtas lėšas transporto, energetikos ir telekomunikacijų srityje. PVM klausimas. Yra daug valstybių narių, kurios nori kad e, būtų sprendžiama PVM problema. Suprantame, kad tokie norai yra teisėti, bet turime pasižiūrėti, kokia bus visų valstybių narių pozicija. Ir aišku, kad perdosime tarybai jūsų išsakytą nuomonę, ponas Godmanis ir jo komentarai Žinome, kad yra RAL problema ir bandysime, kad ta problema kaip politinis klausimas būtų išspręstas ir taptų techninių klausimų. Nes dabar iš tiesų tai tapo e, rimtų politinių klausimų visose diskusijose. Taigi pasižiūrėsime, kaip mums pavyks. Ir žinome, kad daugelis RAL lėšų yra sanglaudos politikos lėšos. Ir mm, sanglaudos politika turi būti veiksminga ir efektyvi. 2015 metų biudžetas. Noriu pasakyti, kad mm, šis darbas yra labai sudėtingas, nes yra komisijos pasiūlymas padidinti mokėjimų įsipareigojimus 6 procentais. Tai šokiravo kai kurias valstybės narės, kurios norėjo užšaldyti biudžetą. Taigi pirmininkaujantį šalis čia turi elgtis labai delikačiai ir nežinau, ar čia nepažeidžiu savo įgaliojimų ir neatskleidžiu jum paslapties, bet noriu pasakyti, kad yra kvalifikuota balsų dauguma e, taryboje dėl biudžeto padidinimo 2,75 procentais, tai yra mažiau negu tie 6 procentai, kuriuos siūlė komisija. Yra kitų siūlymų didinti mažiau negu 2 procentais. Matysim, uh, dėl ko pavyks susitarti, bet e, tokią informaciją galiu pasakyti Europos parlamentui. O dabar pereisiu į graikų kalbą. Ponas Angurakis, jūs iš tiesų esate teisus, e, minėjote tą e, sudėtingą mūsų laukiantį darbą. Mūsų siekis, e, kad e, kai atsiranda sudėtingų, svarbių problemų, nereikia laukti, kol jos pačios išsispręs, reikia iškart reaguoti, pasiraitoti e, marškinius iki alkūnių ir dirbti. Ir tą mes darysime. Galbūt Mm. Ne visos rytis mums yra pakankamai žinomos, bet turime mm, žingsnis po žingsnio judėti į priekį. Kažin ar rasime stebuklingų sprendimų. Svarbu, kad mes turėtume pakankamai valios ir ryšto dirbti. Europa 2020 strategija ir jos įgyvendinimas šioje strategijoje yra numatyti ir tam tikri kiekybiniai tikslai. Jei tų tikslų pavyks pasiekti, tai prisidėsime prie socialinės situacijos Europoje pagerėjimo. Pavyzdžiui, jūs žinote, kad norime, kad bent jau 75 procentai gyventojų turėtų darbą. Taip pat e, norime, kad 3 e, procentai BVP būtų skirti moksliniam tyrimam ir plėtrai. Taip pat yra aplinkos politikos tikslai e, numatyti strategijoje iki 2020 metų raštingumo tikslai, taigi turime aiškius, kiekybiškai pamatuojamus tikslus, jei jų pasieksime, tai iš tiesų socialinė situacija ES pagerės ir ES turės tokį aiškesnį socialinį veidą ir priartės prie piliečių. Taip pat e, priartins piliečius ir prie ES, ponė Maner, angliškai atsakysiu. Aš manau, kad teritorinė dimensija sanglaudos politikoje yra labai svarbi. Mes norime, kad ši politika uh, E, iš tiesų sukurtų tikrą europinę pridedamąją vertę. Vieninteliai pakeitimai, kuriuos numatome, tai yra uh, turėti modernesnė ir veiksmingesnė politika šioje srityje. Politika, kuri būtų labiau integruota ir atsižvelgtų ir į tarp valstybinę dimensiją. Uh, ir į visą tai, kas leistų užtikrinti didesnę sinergiją Europos Sąjungoje, leistų e, naudoti masto ekonomiką, e, leidžiant lėšas, manau, tai leistų užtikrinti didesnį tvarumą, veiksmingumą. Ir mes turime įtikinti savo žmonės ir kai kurias vyriausybės, kurios laikosi skeptinio požiūrio, uh, kad kiekvienas euras, kurį išleidžiame, iš tiesų yra gerai tinkamai išleistas euras. Ir tą taip pat turi suprasti ir Europos piliečiai. Labai dėkui e, už galimybę pasikeisti nuomonėmis. E, tikrai mūsų bendradarbiavimas yra labai naudingas ir tikimės, kad jis tą linkme tęsis ir toliau. Thank you, minister, uh, Dėkoju, ministrė mėly kolegos. Posėdis vyksta ir norėčiau padėkoti mūsų visų vardų ministrui. Taip pat norėčiau Jums irgi pasakyti, kad mūsų komitetas pasiryšęs labai daug dirbti per ateinančius mėnesius. Mūsų siekiai yra tokie pat pragmatiški kaip ir jūsų, bet tikiuosi, kad tų ambicijų pagalba įvyks sėkmingos e, dėrybos dėl daugiametės finansinės programos ir teisėkuros programos. Mes e, vertiname tą bendradarbiavimą, kurį jūs e, pasiūlėte ir rytoj jau vyks pirmasis susitikimas ir aš tikrai tikiuosi dar pirmininkavimo pabaigoje jūs išvysti šiame komitete ir išgirsti, kad misija buvo įgyvendinta. Dėkoju. Ačiū. See you tomorrow, right? Um, dear colleagues, it's, uh, it's already... Kolegos, jau pusę vienuolikos, manau, kad galime pradėti balsavimą dėl dviejų dalykų prieš balsuojant dėl naujo reglamento, taigi septintasis darbo atvarkės punktas. Tačiau prieš padant balsavimus dar norėčiau, kad įsitikintumėme, ar, tai, ar veikia mūsų aparatūra. Prašau visus balsavimo kortelės įdėti į aparatus ir pradėsime tada balsuoti. Bandomasis balsavimas, prašau. Uh, 41 kolegos. Tik 30 kol kas kolegų balsuoja, tai labai prašau. I Yeah, per daug pas mane yra socialistų, dėl to prašau visus balsuoti, nes turime išsiaiškinti, kiek yra žmonių kiekvienai frakcijai. Uh, who... Dar keturi kolegos nebalsavo. Mes viską labai čia kontroliuojame, tai prašau dabar visus uh, prabalsuoti dar yra keturios kortelės, kurios arba neveikia, arba ne, nepaspaustas ir nei vienas mygtukas. Yra 42 kortelės ir tik 38 prabalsavo. 40 dar 2. Bet vėl socialistų yra per daug. Vienu per daug. so what we need is, is, is still basically three people to Dar trys žmonės turi prabalsuoti, paspausti. Dabar socialistų vienu per daug. Dvi kortelės e, įdėtos, bet nėra paspaustas joks mygtukas. Still one socialist in excess. Ah, Uh, Rosa. Uh, it's not voting. No, no, no, he has forgotten. Yeah, he has already voted. So some socialist, only one. Could, could you just ask one socialist to take out the card? Prašau vieną socialistų atstovą išimti kortelę. Substituteless. Vieną pakaitinį kokį nors. Person didn't vote, so... Dar vienas kolega nebalsavo. To know, we can start, we, we, we vote on Patrice Tirolien, uh, which is... Suosime dėl Patrice Tirolien uh, pranešimo, tai yra septintasis darbo atvarkės uh, punktas. Okay, so we, we start with amend... Kągi, 36 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Periname prie pirmojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar dešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas. Ne, 11, 38, 39, 40, 41 identiški. Kas už? Kas prieš? Kolegos, tikrinsime. Balsuojame. Dabar balsuojame dėl penkių pakeitimų, kurie yra identiški, prašau. Balsavimas baigiamas. 21 už, 21 prieš atmesta. Dabar antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet galim, galime patikrinti, nes nėra labai aišku. Baigiame balsavimą. Atmesta. 24 prieš, 19 už. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 43 kas už, kas prieš, vėl nelabai aišku. 43 pakeitimas balsuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti didelė dauguma atmesta. 15 pakeitimas, kas už, kas už 15, kas prieš, susilaikę, priimta. 16, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 17, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 18, kas už, kas prieš, nėra aišku. Tikriname 18 pakeitimas. Baigėme balsavimą. Atmesta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 45. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 46 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 47 kas už, kas prieš. Tikrinsime. 47 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 48 kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 49 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 53 kas už. Tikrint norite, 52 tada tikriname. Balsavimas baigtas. Priimta. 53 už. Prieš. Susilaikę. Nežinau irgi, sako pirmininkė. Atmesta. Balsuojame dėl 53 dar. Priimta. 54 kas už, kas prieš, Man atrodo, kad čia ta pati dauguma, bet patikrinkime. 54 balsuojame kortelėmis. Pasavimas baigtas, priimta. 55 už, prieš, susilaikę, priimta. 56 už, prieš, susilaikę, atmesta. 57 už, prieš, susilaikę, atmesta. 58 už, prieš 57 tikriname. Gerai, 57 tikriname. Baigėme balsuot. At... Atmesta. Atmestas. 58 už. Prieš. Susilaikė. Priimta 59 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 60 už prieš, susilaikė, atmesta, 20 už, prieš, susilaikė, priimta, 21 už, prieš, susilaikė, priimta, 61 už, prieš, susilaikė, attikrinsime, 61 pakeitimas. Balsuojame, baigiame balsuoti, priimta. 62 už, prieš, susilaikę, atm... tikrinsime ir 62. Prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. 22 suderintas. Ne, balsuojame, pasi... kas už. Kas prieš, susilaikę, priimta. 63 kas už. Kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 40, 24 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 25 už, prieš susilaikė priimta. 67 už, prieš susilaikė atmesta. 68 už, prieš susilaikė, atmesta. Tikriname 68 pakeitimas. Balsuojam. Baigėme balsuoti. Primta. Kai balsuojame elektroniškai, kolegos, greičiau spauskite mygtukus. Aš nežinau, ar mašina labai lieta. 69 kas už, kas prieš, 69 irgi tikrinam. Balsuojam. Baigiame balsuot. Priimta. 70 už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar konstituojamosios dalys, ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš. Dėl ketvirto kompromiso tikriname. Ketvirtas kompromisas. Dar ne visi prabalsavo. Dabar baigiam balsuot. Priimta. Dabar 27 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 28 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 29 kas už, kas prieš susilaikė priimta, antrasis kas už, kas prieš susilaikė priimta, penktas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta, 32 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 33 kas už, kas prieš susilaikė priimta, ketvirtasis už, prieš su, nėra aišku, ketvirtasis pakeitimas balsuojam. Baigiam. Atmesta. Penktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis už, prieš, tikriname. Šeštas pakeitimas, prašau. Baigiam balsuot. Atmesta. Septintasis už, prieš, susilaikė atmesta, 34 už, prieš susilaikė priimta. Dabar šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Galtinis balsavimas elektroniškai balsuojam dėl viso dokumento, prašau. didelė balsų dauguma priimta. 39 balsavo už, sveikiname. Aštuntasis darbo tvarkės punktas, ponios Keštin Westfal. Pranešimas dėl Europos demografinės statistikos. Ar galime pradėti balsavimą? 11 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 12 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 3 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 4 už, prieš susilaikę priimta. 5 už, prieš susilaikę priimta, 14 už, prie, 14 už, prieš susilaikę atmesta, 6 už, prieš susilaikę atmesta, 7 dvi dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaikę atmesta, pirmasis konstatuojamų dalių pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Aštuntasis dėl jo nebalsuojam, balsuojam. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikę priimta. Devintas už, prieš, susilaikę priimta. Antrasis už, prieš, susilaikę priimta. Dešimtas už, prieš, susilaikę priimta. Galtinis balsavimas elektroniškai, prašau, balsuojam. What? And the result is 40. Ir 42 balsavus už, 4 susilaikius. Patvirtintas sveikiname pranešimo autorius. Kolegos, dabar prasidės maratonas, jeigu kam nors reikia trumpam išėti, tai padarykite tai dabar. Prieš pas, pradėdama šį balsavimą noriu paprašyti jūsų uh, paklausyti manęs keletą minučių. Noriu paaiškinti dar kartą, pristatyti kai kuriuos terminus ir dar kartą pristatyti jums visą procedūrą. Mes, mūsų komitetas, remdamiesi rekomendacijomis, uh, E, balandžio 26-ąją nusprendėme per Liepos mėnesio komiteto posėdį balsuoti dėl mandato suteikimo, kad prasidėtų dėrybos su taryba ir komisija. Ir tai atitinka darbo tvarkos taikliukų 70 taisyklės pirmą dalį. Noriu dar kartą priminti, kad tai nėra galutinis balsavimas. Mes balsuojame ne dėl pranešimo, bet tai tikrai svarbus balsavimas dėl pakeitimų 70 taisyklės e, kontekste. Taip pat noriu labai aiškiai pasakyti, kad dėl kai kurių pranešimo dalių dėl kai kurių tų pranešimų dalių balsuosime pavasariu, po vasaros. Pavyzdžiui, nebalsuosime dabar dėl konstatuojamosios dalies punktų. Pakeitimuose taip pat yra pasiūlymų, dėl kurių negalime balsuoti dėl įvairiausių priežasčių. Dėl, dėl to, kad jie techniškai dar nesutvarkyti, kiti yra susijęs su finansinio reglamento reforma. Uh, kuri vis dar nėra užbaigta ir dėl kai kurių klausimų reikės balsuoti plenarnėme posėdėje po vasaros ir dėl įvairiausių priežasčių. Šiandien nebalsuosime dėl visų pasiūlymų, bet svarbu, kad balsuotume dėl didžiausio įmanomo kiekio e, pakeitimų. Kalbu apie politiką, apie sritį, e, kurią apima šie visi pasiūlymai. Kai, kai baigsime balsavimą dėl reglamentavimo pagrindą e, sudarančių pasiūlymų reikės teikti pasiūlymą dėl darybinės komandos ir man taip pat reikės ir jūsų palaikymo. Ir norėčiau jūs informuoti, kad bus paskirta, paskirtos e, atskiros darybinės komandos kiekvienai reglamento daliai. Taip pat norėčiau jums pranešti, kad parlamento pirmininkų sueigoje buvo priimtas sprendimas Liepos 5 dieną buvo nuspręsta, kad parlamento darbas dėl daugiametės finansavimo programos ir susijusių teisėkuros sričių turėtų būti koordinuojamas. Todėl prašome komitetų taip pat e, dalyvauti darybose, bet vengti baigti svarstymą per pirmąjį svarstymo etapą ir nepamiršti taisyklės, kad dėl, iš esmės negalime daryti išvados, kad dėl kažko susitarta, kol nebus susitarta dėl visko. Ir buvo sukurta speciali grupė, kuriai pirmininkavo Europos parlamento pirmininkas ir, ir turime paisyti jos e, paskelbtų rekomendacijų. Per pastaruosius devynis mėnesius, nuo to momento, kai komisija patvirtino ir atsintė parlamentui teisėkuros pasiūlymus, įvyko dešimt mūsų komiteto posėdžių ir mes daug kartų esame svarstę tuos pasiūlymus. Uh, Mes taip pat esame įsteigę dešimt darbo grupių, kurios e, nagrinėja tuos pasiūlymus. Ir jūs geriau nei aš žinote, kiek nesuskaičiuojamų šešėlinių koordinatorių ir frakcijų atstovų koordinatorių susitikimų įvyko, jau nekalbant apie milžinišką sekretariato darbą. Sekretariato nariai nemegojo keletą parų. Jūsų padėjėjai taip pat labai daug dirbo bet vis dėlto mūsų laukia dar nemažai darbo iki momento, kuomet galėsime balsuoti dėl pranešimų projektų, kuriuos pateikė pranešėjai šio proceso gale. Taigi, po šių įžanginių pastabų dar noriu priminti, kad straipsniai tiesiogiai susijęs su finansiniu reglamentu neteikiami balsavimui. Dėl jų nebalsuosime, bet tuo pasirūpins sekretariatas. jūs pasirūpinsite, kad mes nebalsuotume dėl to, dėl ko ne, negalime balsuoti iš dabar. Ir dar paskutinis dalykas prieš perinant prie balsavimo, ką noriu pasakyti. Aš sulaukiau prašymo ar pasiūlymo balsuoti dėl kompromisų, dėl tam tikro kompromisų kiekio visų, dėl visų kartų, nes frakcijos uh, tam pritarė, bet man reikia, kad visos frakcijos tai patvirtintų čia. Taip, taip, jūs, Elizabete, jūs esate susijusi su šiuo pasiūlymo. Taip, ačiū. Pereinu į gimtąją kalbą, sako kalbėtoja. Visų pirma, noriu padėkoti už balsavimo sąrašus, kuriuos, kurių sulaukime tik tai praėjusi pasios nakties vidurnaktį, bet, na, tai reiškia, kad kažkas labai smarkiai padirbėjo, dėkoju sekretariatui. Tačiau noriu pakritikuoti procesą taip pat. Nes nesulaukėme, nebuvo įprastinių diskusijų uh, kurios vyksta kitose komitetuose, svarstant panašius klausimus. Tačiau šį kartą pateiktas svarstymui kitoks klausimas. Ir nedidelė žmonių grupė labai, įdėjo labai daug pastangų mm, suteikdama šiam procesui tam tikrą pavydalą. Tačiau reikia dabar la, bandyti nuspėti, koks bus rezultatas, jeigu mums pavyks paskutinėmi tai susitarti. Balsavimo sąrašas pasirodė tik vidurnaktį ir, aišku, prašymai kažką keisti jame, na, jau būtų labai didelis dalykas, tačiau mes vis dėlto uh, Mums labai svarbus turinys, mes norime žinoti, dėl ko mes balsuojame. Balsuoti ne tik dėl skaičių, būtent todėl mes esame nusistatę priešiškai. Nemanau, kad kažką pakeis dar dešimt balsavimų ar, ar mažesnis skaičius balsavimų. Svarbiausia, dėl ko balsuojame, koks yra turinys tų pasiūlymų. Vienintelis sprendimas, kuriame prašau jūsų palaikymo, yra apsispręsti, ar balsuojame dėl visų pakeitimų, kompromisinių pakeitimų drauge. Ne, mes priešinam, sako kalbėtoja, ponės Vanis Telrojus. Ne, jau pakankamai mums pateikta pasiūlymų, dėl kurių reiks balsuoti, noriu pasakyti tik vieną pastabą. Tekstas, kuris buvo išsiuntinėtas praėjusią savaitę, aš noriu pasakyti pradžiai. Tekstas, kurį išsiuntinėjome praėjusią savaitę, pasiūlymai kompromisams, kuriuos apsvarstė frakcijos, kuriuos svarstėme su šešėliniais pranešėjais. Vakar įvyko paskutinis posėdis, kurį, kuriame viską patvirtinome. Noriu pasakyti, kad dviejose vietose yra teksto skirtumai. Ir aš atkreipsiu jūsų dėmesį, paskelbsiu, kai, kai, kai prieisime prie tų vietų, kai, kai yra labai techninio pobūdžio tekstas. Kalbant apie likusią, apie likusią tekstą, viskas yra taip, kaip vakar susitarėme ir mes tai aptarėme. Jokių surprizų šiame pasiūlymų pakete nėra. Tai tiek būtų. Sėjo mažai. Ponas mažai. Bet mes tikriausiai nepradedame, disk, nepradedame diskusijų iš naujo. Pone pirmininkė, ačiū. Noriu visų pirma padėkoti sekretoriatui frakcijų darbuotojams, padėjėjams už visą darbą, didelį darbą, kuris buvo atliktas. Na, o kalbant, reaguojant e, į jūsų prašymą, pasiūlymą, aš manau, kad paskutinė minutė mes negalime sutikti balsuoti dėl kompromisų visų kartų. Aš tikiuosi, kad bus laikomasi tų pasiūlymų, kurie buvo patikti. Mūsų frakcija norėtų atsisakyti taip, taip, taip, taip paskutinę minutę, taip kitaip dirbti. Pirmininkė, ačiū. Tokį pasiūlymą patikė žalieji, bet pane Šliuter atsiemė savo pasiūlymą ir tuomet. Okay. Okay. We just can discuss it later on it's, uh, it's fine. No, it doesn't matter. It's just let, let's. Sorry, sorry. We had never. Atsiprašau, mes niekada neprašėme balsuoti dėl kompromisų paketo. Mes vakar susitikimą pastam išreiškime prieštaravimą ir šiandien tą patį kartojame. Konstanca, prašau. Prašau visų pabandyti išlikti ramiems jeigu pora frakcijų tam priešinasi. Vakar buvo susitikę šešėliniai pranešėjai. Tai nebuvo žaliųjų pasiūlymas, tiesiog buvo siūlymas bandant supaprastinti procedūrą, palengvinti visiems gyvenimą. Tačiau jeigu tam pasiūlymui nepritarėme, balsuosime pagal balsavimo sąrašą. Pirmininkė, klausimas išspręstas tuomet. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also in Anbetracht der Situation. Ačiū. Pirmininkė, atšvelgiant į susidariusią padėtį, na, niekas nepasikeis. Mes balsuosime, bet ne dėl visko kartu. Ir EPP frakcijos vardu noriu pasakyti, kad 50 kompromisas, jog dėl jo, dėl kai kurių aspektų jo galime balsuoti atskirai. Pirmininkė, kaip prieisime, kai pasieksime tą kompromisą, aš paaiškinsiu, kokios, yra, kokios alternatyvos mūsų laukia ir dėl kurių atskirų dalių galime balsuoti, bet dabar aš norėčiau pabaigti savo žanginės pastabas. Sekretariatas e, labai aiškiai ką pasakė, Liepos 5 dieną paskelbęs, iki kada galima pateikti pasiūlymus dėl, bals, dėl, dėl, dėl balsavimo atskiromis dalimis, dėl, iki praeito pirmadienio. Ir visi prašymai pateikti po tos datos, po pirmadienio, ne, negalės būti patenkinti. Šiandien pa, buvo taip pat e, pateikta tokių prašymų ir atsakymas visais atvejais yra tas pats, negalime jų patenkinti, nes tai netitiktų mūsų priimtų sprendimų. Ir, na, dabar norėčiau pradėti balsavimą. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pri, priimta, 19 už, prieš susilaikė priimta, 357 už, prieš susilaikė priimta, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Kolegos, tuo tarpu norėčiau Jūs informuoti, kad kadangi balsavimas yra tikrai sudėtingas, Karsnokoto sekretariatas turės viską sutikrinti. Dabar, ket, dabar einame į ketvirtą puslapį. E, 23 užimtumo. Usk Ketvirtame puslapė, kas už. Sekundę palauksiu, nes matau, kad ne visi pasiruošę. Prieš susilaikė atmestas. Dabar užimtumo 24. Šeštame puslapyje. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 25 tame pačiame puslapyje. Užimtumo 25. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. N11. Kitame puslapyje. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Dabar antras kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar e, einame į dešimtą puslapį. 386 pakeitimas tapatus employment 28, e, kas už prieš e, susilaikė atmestas. 11 puslapyje biudžeto kontrolė 17 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. ITRE 20, which is the page, the same page, ITRE 20. The page 11 down, after the budget control. Po biudžeto kontrolės komiteto paknimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. No, we have to go back, sorry. We Where? have to go back 393 on page 11. Yeah. So now we go to 300. Dabar 393 11 puslapyje. Grįžtame atgal. nes, nes turime balsuoti dėl jo pirmą. Kas už 393? 11 puslapyje. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Dabar biudžeto kontrolės komitetas 17 atkrenta ir ITRA 21 taip pat atkrenta. Taigi tiesiog pakoreguotas balsavimas. 394-12 puslapyje. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Užimtumo 30. Tame pačiame puslapyje kas už, kas prieš susilaikė atmest. Pritarta. Prašau. tai nesuvokiama, skaičiai netitinka, aš nieko nesuprantu, aš apgalėstauju, bet toliau taip dirbti negalime. Yra pakeitimų, dėl kurių reikia balsuoti e, laikantis šešėlinių pranešėjų diskusijų rezultatų, dėl jų balsuojama kaip dėl papildomų kompromisų ir kaip kiti pakeitimai atkrenta, kaip pritarėme kokiam nors kompromisui. Būtent todėl viskas vyksta taip lietai. Bet aš esu įpratęs balsuoti. Ir, ir aš turiu žinoti, dėl ko aš balsuoju, nes kitaip aš nebalsuosiu. Aš turiu suvokti, dėl ko aš balsuoju, nes aš kitu atveju nebalsuosiu. Pone Dengelis, ar galėtumėme pabandyti kolegoms paaiškinti, kad jie susigaudytų? Pone Oleiničiak, paskui pone Krell. Pone pirmininkė, aš pabandysiu Jums pagelbėti. Mes turime sąrašai, kuriuos mes turime, yra šiek tiek kitokie nei jūsų. Ir kai Jūs pasakote puslapį, numerį, pas mus tas puslapis yra visiškai kitoks ir pas mus pakeitimai surašyti kitaip, todėl iškyla problemų. Gal būtų geriausia, jeigu jūs nesakytumėte puslapio, o mes bandytume susigaudyti pagal pakeitimo numerį. Taip būtų lengviau. Krell. Taip, Konstanca Krell dabar. Turiu pripažinti, kad mano frakcija atspausdino kitokį balsavimo sąrašą nei, nei tas sąrašas, kurį jūs turite versijos skiriasi. Mano frakcijos balsavimų sąraše viskas sunumeruota kitaip. Galbūt galėtume pasižiūrėti, kaip toliau viskas vyks ir galbūt išsiaiškinsime, susigaudysime, kur esame. Pirmininkė, gali iškilti problemų, gali viskas sulėtėti, bet kadangi e, yra kai kurių pakeitimų, kurie yra ne, neišvengiamai susijęs su kompromisais ir reikia viską tam tikrą seką, dėl visko tam tikrą seką balsuoti ir todėl viskas taip sulėtė. Gerai, mes puslapių nebe, nebevardinsime toliau. Dirbame toliau, kolegos. Trys devyni penki. 395 pakeitimas, kuris yra iškart po employment 30. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Trečias kompromisas dabar, kuris yra toliau pagal seka, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar užimtumo 33, employment 33. Prieš 421 pakeitimą tas pakeitimas yra. kolegos viskas užtruks ilgiau nei įprastai, bet tai vienintelis būdas e, užbaigti balsavimą dėl daugiau nei 2000 pakeitimų. Ar radote žimtumo 33 pakeitimą? Employment 33. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Po jo yra 421 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar 427. Už dviejų puslapių nuo to pakeitimo. 427. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar 439, dar reikia praversti tris puslapius. 439, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Dabar 442, nuosekliai kitame puslapyje, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Toliau 443 šiek tiek toliau. Jis trečias kompromisas. Dabar iš tikrųjų yra employment 37. 37 employment. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar 444. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, at, pritarta. Employment 41. Prieš pat penktą kompromisą vėlgi reikia pravesti tris puslapius. Employment 41. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 41. Užimtumo komiteto atmestas. Dabar penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 466 vėl už maždaug trijų puslapių. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar šeštas kompromisas kitame puslapyje. Minutėlė, sako pirmininkė. Iš tiesų, dėl šešto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Itre 27. Radote, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Tran 10. Šiek tiek toliau, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. daugybę puslapių reikia praversti. Dabar Employment 44 už pravertus keletą puslapių tarp FAM 21 ir 498, kas už, kas prieš susilaikė atmestą. Dar už trijų puslapių employment 46 už prieš susilaikę atmestą. Dar už trijų puslap, tris puslapius praverčiam. Keturis, sako pirmininkė. Dabar septintas kompromisas. E, atsiverčiame septintą kompromisą. Kas už prieš susilaikę pritarta. Toliau vėl keletą puslapių praverčiame. Aštuntas kompromisas dabar, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. šešis puslapius pravašėm ir dabar devintas kompromisas. Kas už devintą kompromisą? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 550. So we now, after four or five pages uh, of falling uh, uh, amendments, there is 550 amendment. Toliau 550. Pakeitimas už kelių puslapių. EPP frakcijos kas už, prieš susilaikė pritarta. Po jo, iškart po jo yra dešimtas kompromisas, balsuojame dėl dešimtojo kompromiso, už prieš susilaikė pritarta. Vėl praverčiame keletą puslapių. Penki šimtai šešiasdešimt antras pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar vienuoliktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Paskui vėl nemažai pakeitimų atkrenta. Dabar 581 pakeitimas. Jis yra tapatus peš 11 ir 583. Balsuojame dėl jų visų. Radote, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Dar tris puslapius pravarčiame ir 592 dabar. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Vėlgi nemažai pakeitimo atkrenta. Ir dabar 622 pakeitimas. Ar radote, kas už prieš susilaikė atmestas? Jis buvo ta patus implement 600 pakeitimui. No, we, we have... Būkime kantrus, nes vis tiek turime teisingai viską padaryti. Employment 60 už jį balsuojame. Jis yra po 622. Employment 60 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 627 pakeitimas, kas už, 627, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau, 12 kompromisas. Keletą puslapių toliau, 12 kompromisas. 631 atkrenta. Taigi 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. So we, we move to six... Toliau. 648. 648. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Toliau Ekon 12. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 13 kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikė, priimta. Toliau už kelių puslapių Keturioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Two, three, five, at least six pages of calling amendment seven. So we move to 600.

nes galbūt kai kurie pakeitimai atkris dėl to, kaip jau dabar buvo balsuota 6, 5, 8. 82, 86, 82, 687 tikriname dar dėl jų. 687. 683, false. Yeah, just, no, we have to, no, but there's also link to amendments. Taigi, balsuojame už 691, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 už, prieš, susilaikė, priimta. Jis yra identiškas 693. It's not adopted, it was withdrawn. So we vote employment 74. Toliau, employment 74. Employment 74. EPP 104 puslapis. Employment 74 už prieš susilaikė atmestą. 60 kas už prieš susilaikė priimta. Dar šiek tiek palaukime. 704 was withdrawn, so we, it's not adopted, so ITRE should be voted. Yeah, yeah, I, I see, but we wait till the colleagues check. We, we, we skipped one, so wait a second, please. Šiek tiek lūktelkime kantrybės. Six, seven, seven. We... Šeši, septyni, septyni. Šeši, septyni, septyni. 677. Šeši, septyni, septyni. Kas už? Prieš susilaikė atmestą. We, we go to... Įtre 56. Įtre 56. Įtre 56. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Employment 75 atkrenta. 705. 705 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 706 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Employment 76 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas 15. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Pone Maconė, klausimą nori pateikti. Man kilo klausimų dėl šio kompromiso. Noriu pasakyti, ar ta dalis, kuri buvo skirta ketvirtai pastraipai, dingo iš kompromiso. Čia turime e, galvoje tekstą, e, kuris buvo dėl Original Performance Reserve ir dabar nebeliko to teksto. Dabar ta dalis yra išbraukta. Tai yra, čia yra be ketvirtosios pastraipos. Taip, taip, be ketvirtosios pastraipos. Pirmininkė, dėkui, išsiaiškinome, bet jau pozityviai už tai balsavome ir balsuoti iš naujo nebereikia. Toliau employment 8 už keleto puslapių. Employment 80 kas už prieš susilaikė atmesta. Rejected. It was rejected. Yeah. 62. 62. Pakeitimas 62. Už prieš susilaikė priimta. Which one? So we move to 736. 736. 736. Kas už? Prieš susilaikę atmestą. 737. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Septyni trys devyni žodinis pakeitimas. Septyni trys devyni. Kas prie žodinį pakeitimą? Prašom, ponė Pipera. Aš norėčiau atsimti šį žodinį pakeitimą. Visa, visa pakeitimą, visas pakeitimas 739 atsiimamas. Toliau už dviejų puslapių Budget Control 21 kont 21 yra, kas už prieš susilaikė atmesta. Toliau. Ekon 17 už prieš susilaikė priimta. 16 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 765. 765. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 771 771, kas už prieš susilaiko atmesta. Tran 22 už. Tran 22 nereikia, jis atkrenta, nes 17 kompromisas buvo patvirtintas. 776. Kas už prieš susilaikė atmesta. 18 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 18 kompromisas čia buvo. Kompromisą 18 tvirtiname ir nebuvo dėl to jokių abejonių. Toliau 19 kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimtas. Septyni, aštuoni, devini. ir employment 92, kas už, prieš susilaikė atmesta. 791, kas už, prieš susilaikė priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 7, 9, 9, kas už, prieš susilaikė priimta Atrodo atmesta. Tikriname 799 elektroniniu būdu. 799. Vienu EPP per daug. Dabar gerai. Baigiame balsuoti. 45 už 37 prieš. Employment 93. Employment 93. Kas už prieš susilaikė atmestą. Ar reikia tikrinti elektroniniu būdu? kažkas nori tą daryti. Toliau 808. 808 už prieš susilaikė atmesta. 21 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 825. 825. 825. Kas už? Prieš? Turime pasitikrinti. Galbūt ir nėra reikalo, bet vis tiek balsuokime elektroniniu būdu. 825. 829. Kas už prieš susilaikė atmesta. 22 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 23 kompromisas už prieš susilaikė atme, priimta. Toliau yra finansiniai instrumentai, dėl kurių nebalsuojame. Ir dabar pereiname prie 933 pakeitimo. 933. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Employment, Employment 104. Employment 104. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 33 kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. Sorry? So Toliau kitas kompromisas, 34 kas už, prieš, susilaikė, priimta. There is 931. We, we, the colleagues have to check. I think we have to be patient because we must. Paprašyčiau trupučio kantrybės, nes turime šitą patikrinti. Sorry? Yeah, yeah. No, the socialists. No, the socialists don't have. Employment 112. Employment 112. Employment 112. Implement 112. Kas už prieš susilaikė atmesta. No, okay. Sometimes your, your suggestions are not correct. Kartais jūsų pasiūlymai išmuša mus iš vėžių, bet vis tiek turim viską tikrinti, ką siūlo komiteto nariai. not adopted. Employment 113 falls. We have two fall. It falls. Okay. Mm. So we, sorry? 976 now. 976. 976. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 kompromisas. 105 dar už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau kompromisas 35 už prieš susilaikę priimta. False. Everything false, we go to compromise 36, I think. Yeah, yeah, yeah. Yeah, but, but I, I prefer to, to be supported by the Secretariat and by you in this. So compromise 30. 36 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau tūkstantis, tūkstantasis. Už, prieš. Kas už, tūkstantasis, prieš, susilaikė, atmesta. FAM 50. Už prieš susilaikė atmesta. 37 kompromisas už prieš susilaikė priimta. So Toliau 38 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 39 kompromisas. Už, prieš susilaikė priimta. 40 kompromisas. Už, prieš susilaikė priimta. Employment 126. Už prieš susilaikė atmestą. Toliau kompromisas 41. Už prieš susilaikė primta. Toliau, employment 132. Employment 132. Laukiam EPP. Employment 132. Už prieš susilaikę atmestą. 1054. 1054. Už prieš susilaikė atmesta. 1055. Už prieš susilaikė atmesta. 42 kompromisas. Už prieš susilaikė priimta. 1058. Už prieš susilaikė atmesta. 1063 už, prieš, susilaikė atmesta. 1064 už, prieš, susilaikė atmesta. 43 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Ekon 21. Ekon 21 už, prieš, susilaikė atmesta. Employment 135 už, prieš, susilaikė atmesta. 1074 už, prieš, susilaikė atmesta. Employment 136 už, prieš, susilaikė atmesta. 1076 už, prieš, susilaikė atmesta susilaikė atmesta. 1077 už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisas 44 už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 45 už, prieš susilaikė priimta. Toliau 46 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 47 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Kont 30. Kont 30. Už prieš susilaikė priimta.

už prieš susilaikė atmesta. Toliau nebalsuojame, nes tai susijęs su finansiniu reglamentavimu ir judame tolyn. 1128 irgi su to susiję, dėl jo nebalsuojame. Toliau, NV40. NV40. EPP tai 190 puslapis, o dėl kitų puslapių nežinau. Galiu duoti puslapių numerius, bet Konstanca tegul neklauso. 190 NV 40 už prieš susilaikė atmesta. 1130 už prieš susilaikė priimta. 1135 už prieš susilaikė atmesta. Į 374 už prieš susilaikė atmesta ir dabar šiek tiek lūktelkite. So? No, no, we carry on. Okay, so what we do? So I can continue one? We, we have to wait a second. Yeah. Yeah, no, we... Šiek tiek palaukime, neskubėkime. One, two, three, that's what we can vote, in my view, no? Yeah, exactly. So one, two, three. Viens, du, trys. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Toliau biudžetas 30. Badž 30. Nereikia balsuoti, nes visi jie yra identiški. Toliau 1141. 192 puslapis. 1141 už, prieš, susilaikė, atmesta. 1142 už. Vienas, vienas, keturi, du. Nereikia balsuoti. Už vieną, vieną, keturi, du balsuoti nereikia. Vienas, vienas, keturi, trys. Man tai atrodo keista. Kas už 1143? Palaukit minutę, pasiaiškinsime. 47 is withdrawn. 1148. 1148, 193 puslapyje. 193 puslapis, 1148 už, prieš susilaikę priimta. Vienas vienas penki nulis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Vienas vienas penki keturi identiška su kitais, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Wait, wait a second, I still, I mean, colleagues have to be 100% sure. So we, we, we budget control 31, right? You said? 32. Budget control. Budžeto kontrolės 32 pakeitimas. Yeah, okay, so still we go to cont set. 31 biudžeto kontrolės komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar 32 biudžeto kontrolės komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 1173. Kas už, prieš susilaikė priimta. 1174. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 1176 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Čia ir biudžeto kontrolės dar vienas pakeitimas yra šalia to. Suderintas su ankstesniu pakeitimu. 1177 balsuojame. Thank you. Yeah. So Taip. Turime balsuoti dėl biudžeto kontrolės 33 už prieš susilaikę priimta. Vienas vienas. Turime palaukti šiek tiek. 1177. 1177 už prieš susilaikę atmesta.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 į 376 už, prieš susilaikė atmesta. Dabar peš 20. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 1186 už, prieš susilaikę atmesta. Biudžeto kontrolės 35 už, prieš susilaikę atmesta. I377 už, prieš susilaikę atmesta. Tada 1188 už, prieš, susilaikę, atmesta. 1189 už, prieš, susilaikę, priimta. NV41 už, prieš, susilaikę, atmesta. Užimtumo 144 už, prieš, susilaikę, atmesta. NVKM2 už, prieš susilaikę atmesta. 48 kompromisas už prieš susilaikę priimta. Employment užimtumo komiteto 105. Atkrenta automatiškai liktais. Ne, reiks balsuoti dėl jo 145 užimtumo. Už Ne, lyg dėl jo nebalsuojame. Nereikia balsuoti dėl 145 užimtumo pakeitimo. Jis atkrenta automatiškai. Dabar periname prie Dabar 1199 pakeitimas. 201 puslapis. 1199. Čia priedas prie 48 kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Periname 1203. 1203 203 puslapį už, prieš susilaikę atmestą. Keturis. Mm, dar prieš kompromisą yra 1208 pakeitimas. 1208 balsuojam. 204 puslapį už, prieš susilaikę atmesta. 49 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 50 kompromisas už. Gerai, palaukime. Joachim Celler kažką norėtų pasakyti, matyt, vokiškai kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar dėl šio kompromiso norėčiau, kad čia būtų balsuojama atskirai. Dėl pirmojo paragrafo B dalies balsuojama atskirai. Ir dėl viso trečio paragrafo balsuojama atskirai. Oficialiai norėčiau pasakyti, kad sakiau jau anksčiau, kad terminas prašyti balsuoti dėl tokių atskirų dalių buv, baigėsi jau ir dabar aš negaliu priimti jūsų prašymo balsuoti dėl tų dalių atskirai. E, per daug buvo tų prašymų ir daug prašymų, kurie buvo pateikti po termino, mes turėjome atmesti, tai jūsų irgi yra neišimtis. Negalime balsuoti dėl tų atskirų dalių. Markus Piper. Nežinau, kurie kolegos buvo informuoti apie tokį terminą. Kai kurie komiteto nariai tai tikrai nebuvo informuoti apie jokius terminus. Ir tiesiog e, sažiningumo dėliai turėtumėme leisti ir patenkinti ponui, pono Celerio prašymą dėl 50-ojo kompromiso, dėl tarpinių kategorijų, saugumo tinklo ir socialinio fondo tam tikrų elementų. Tai yra labai svarbus klausimai ir visi jie įdėti į vieną kompromisą. Ir mes e, dabar privalome pasakyti taip arba ne visam paketui. Na, jūs juk turite priimti sprendimą ir nuspręsti, ar galime balsuoti dėl tų atskirų dalių ar ne. Čia ne komitetas sprendžia, bet jūs. E, Konstancija Krel. Na, o aš norėčiau paraginti, kaip e, ką tik pasakė Markus Piperis, pasakyti, kad šis kompromisas, kuris yra labai platus, tai yra visos politikos kompromisas. Tai reikia į visą tą politiką ir žvelgti bendrai. Ir aš manau, kad komitete dar atskiri elementai bus vėliau aptarti, kai vyks trilogo posėdis su taryba. Taigi aš tai vertinu kaip vieną kompromisą. Ir norėčiau, kad būtų balsuojama dėl jo kaip dėl vieno kompromiso. Jeigu jis bus skaidomas, tada aš įsivaizduoju, kad kiti kolegos teiks, kad, na, aš noriu, kad e, būtų dar balsuojama dėl kitų atskirų dalių ir panašiai. Taigi ir tada kils problemų. Taigi aš manau, kad tai yra gerai subalansuotas kompromisas. Reikia dėl jo balsuoti vienu balsavimu. E, Markus Piper e, kvestionavo, ar buvo teikta informacija apie tuos terminus. E, Tai aš dabar bandau e, peržvelgti Liepos 5 dienos e, elektroninio pašto žinutės, kuomet sekretariato darbuotojai paskelbė terminą, iki kada galima prašyti balsavimo dėl atskirų dalių. Ir buvo informuota apie konkretų terminą. Taigi tikrai visi buvote informuoti. Ir visi prašymai, kurie po termino nebuvo patenkinti, tiesiog norėčiau pateikti tą informaciją, visi tie prašymai jau buvo atmesti, pateikti po termino. tai tiesiog kitiems buvo pritaikyta taisyklė, tai ir dabar turime ją pritaikyti, negalime e, išlygų kažkokiu numatyti. Ponas Godmanis, aš irgi norėčiau pritarti ir neskaldyti to kompromiso, nes tada sukelsime daug problemų ir tikrai buvo sunku parengti tą kompromisą. O to kompromiso mums reikėjo dėl to, kad e, tai faktiškai esminis e, pokalbių su taryba svertas. Jeigu mes jį išskaldysime, tai da, kils daug problemų. Ir tame kompromise yra visi regionai, nutolus, nutolę regionai, saugumo tinklai ir panašiai. Jeigu dabar pakeisime struktūrą, mums tikrai tose dėrybose nepasiseks. Dėl tos priežasties aš manau, kad negalime dabar skaldyti to kompromiso. Ačiū, ar būtų dar pastabų? Tačiau, taip, Johimai, prašau. Tuomet prašau balsuoti elektroniškai dėl šio kompromiso. Bet kuriuo atveju matyt, kažkas paprašys patikrinti balsavimo rezultatą ir tai padarysime. Lambertas. Čia viena detalė tame kompromise. Septintame, septintoje dalyje žodis ten turėtų būti vienas išimtas. indikat, in, indikatyvliai, orient, orientaciniai. Orientacinis yra skaičius pateikiamas. Žodis orient, orientacinis ir aš jį norėčiau išimti. Abu pranešėjai, man atrodo, pritarė. Ten yra 57 ir mes norime žodį orientacinis išimti. In, indikatyvliai orientacinis suprantu, sako pirmininkė. Tai yra žodinis e, pakeitimas. Ar kažkas pasisako prie žodinį pakeitimą? Yra prieštaraujama tam žodiniam pakeitimui, taigi jis yra atmetamas ir dabar galime toliau balsuoti. Ir galėsime po to patikrinti elektroniškai. Ar galime iš karto elektroniškai balsuoti? Gerai, ele elektroniškai balsuojam dabar dėl 50 kompromiso Prašau balsuoti. Balsuojame dabar dėl kompromiso. Ne dėl, to, ne dėl tų diskusijų, kurios įvyko, bet dėl kompromiso jau balsuojame. Dar trys kolegos nebalsavo, vienas iš EPP vieno yra per daug. Viskas tvarka. Dar ne visi balsavote.

1, 2, 4, 6. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Mm. colleague need, need one minute to check. Reikia viską dar sutikrinti mums. No, no, we are in ITRA 86, but I need to check whether the amendments also fell. 1 to 90. So we, we are preparing to vote ITRA. ITRA 86. Tikriausiai bus kitas, dėl kurio balsuosime. Ar tik mes viską čia susitikslinsim.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 išsiaiškinti, kai balsavome dėl 1301 ir tada bus aišku, dėl ko toliau balsuosime. No, you, I will let you go for lunch, don't worry. Ne, ne, paleisiu pietų pertraukai, nebijokite. Nepakviesiu, nepavaišinsiu, kol kas ne. Švesti dar per anksti. Švesime po balsavimų. I mean, Yeah. Okay, we, we, so we can vote. We can vote. So we... Taigi balsuojame dėl ITRE 86 pakeitimo puslapis 226. Kas už? ITRE 86 pakeitimas 226 puslapį. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar vėl čia daug kas atkrenta. 51 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta priimta. Dabar vėl daug kas atkrenta. Gerai, kad daug atkrenta pakeitimų. Patvirtinus kompromisus dėl daugelio nereikia balsuoti. Užimtumo 153, 234 puslapį. Užimtumo 153. Ar radote? Kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. Dabar biudžeto kontrolės 49-asis už, prieš, susilaikę, atmesta. Vienas. 1333. 1333. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 1334 už, prieš susilaikę atmesta, 1335 už prieš susilaikę atmesta, 1336 už prieš susilaikę atmesta, užimtumo 154 už prieš susilaikę atmesta, užimtumo 155 už prieš susilaikę priimta. Dabar 52 kompromisas už prieš susilaikę priimta, užimt unfortunately not to the end of the list. But yeah, 1351. 1351. Kas už? 1... 241 puslapis. 241 puslapis.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 No, we have to be sure, yeah, but just, I'm sorry. Turime įsitikinti iki galo. Sekretariato darbuotojai žino geriausia. Uh, okay, so it's just uh, under the compromise 52. Jis patenka į 50, po 52 kompromiso iš karto. 235 puslapis dabar. 235 puslapis. Taip, reikia balsuoti dėl jo. Vienas, trys, vienas, trys, penki, vienas. 241 puslapį, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vėl čia daug kas atkrenta. Dabar balsuosime dėl užimtumo 159, 246 puslapį, užimtumo 159. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. pas jūs irgi turėtų būti tie patys puslapiai, kaip pas pirmininkė balsavimo sąraše. 1384, 1384, 1384, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Vienas, trys, devyni, du. Čia pas mane tai 250 puslapis. 1392. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienas keturi nulis aštuoni, du šimtai penkiasdešimt antras puslapis, 1408, kas už, kas prieš susilaikę Atmesta. Itre 96. Itre 97. Visgi. Itre 97. Kas. Itre 97. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Vienas. Vienas keturi, vienas septyni. 254 puslapis. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Užimtumo 168 už prieš susilaikę atmesta. 1418 už prieš susilaikę atmesta. Man 56 ne, jie identiški, nereikia dėl jo balsuoti. Užimtumo 173 256 puslapis. Užimtumo 173. Palaukti reikia dar. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 141 kas už. Kas prieš susilaikė. Man atrodo, kad priimta, bet ne visi balsavote. Taigi dar kartą. 141 už. Prieš susilaikė priimta. 1432. 1432. 258 puslapį. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 1433 už, prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumo 175 už, prieš, susilaikė, atmesta. 1434 už, prieš, susilaikę, priimta. 1436 už, prieš, susilaikę, priimta. Biudžeto kontrolės 50. Ne, atkrenta. 53 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 1441. 1441. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Užimtumo 176 už, prieš, susilaikę, atmesta. 1447. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar 264 ir 300. 264 puslapį į 300. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 1, 4. Ne, dėl šito nereikia. Į 301. Kas už? Kas prieš susilaikę? atmesta. Biudžeto kontrolės 51 už, prieš susilaikę, kont 51 už, prieš susilaikę, atmesta, 54 kompromisas už, prieš susilaikę, priimta. 55 kompromisas už, prieš susilaikę, priimta. 1470. 1470 už, prieš, susilaikę, atmesta. 56 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Užimtumo 179. Ne, nesako pirmininkė. 78. 178 užimtumo. 269 puslapį už, prieš, susilaikę, atmesta. FAM 58, 270 puslapį. FAM 58 už, prieš, susilaikę, atmesta. ITRE 102 už, prieš, susilaikę, atmesta. 1488 už, prieš, susilaikę, priimta. 1489 už, prieš, susilaikę, priimta. 1489 1491 už prieš susilaikę atmesta. 57 kompromisas už prieš susilaikę priimta. Penkiasdešimt aštuntasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 1520. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 59 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Vienas penki, keturi, keturi. Vienas penki, keturi, keturi. 281 puslapį. Už prieš susilaikę atmestą. 1546 už prieš susilaikę atmestą. 1548 už prieš susilaikę atmestą. 1550 1550. Vlasako, kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. 1553. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 1554, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 1557, už, prieš, susilaikę, pritarta. 1558, už, prieš, susilaikę, pritarta. 60 kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. Vėlgi reikia daug praversti. 1578. 1578 už prieš susilaikė atmestas. Employment 193 už prieš susilaikė atmestas. FAM 60 už prieš susilaikė atmestas. 61 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Toliau daug atkrenta. FAM 61 už prieš puslapis 287 už prieš susilaikė atmestas, employment 194 už prieš susilaikė atmestas, 1590 už prieš susilaikė atmestas, 62 kompromisas už prieš susilaikė pritarta. toliau. Vėl nemažai pakeitimo atkrenta. Vienas šeši du aštuoni puslapyje du šimtai devyniasdešimt penki. 1628 už prieš susilaikė atmestas. FAM 62 už prieš susilaikė atmestas, Employment 199 už prieš susilaikė atmestas, 1629 už prieš susilaikė pritarta, 1630 su pakeitimu žodžiu, ar yra prieštaraujančių pakeitimų žodžiu, ne, tuomet balsuojame dėl 1630 už prieš susilaikė atmestas. 1630 1631. Už, prieš, susilaikė atmestas. Employment 198 už, prieš, susilaikė atmestas. Toliau 1632 už, prieš, susilaikė atmestas. Įtirė 107 už, prieš, susilaikė atmestas. 1633 už, prieš, susilaikė atmestas. 1639 už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau pakeitimų. Toliau 1, 6, 3, 5 už, prieš, susilaikė atmestas. 1, 6, 3, 6. Ne, jis atkrenta. Jis iš tikrųjų atkrenta. Ir toliau 1640 tame pačiame puslapyje. 1640. Kas už, prieš susilaikė atmestas. 1641. Taip, prašau. Kalbėtos neįsijungia mikrofono. Norite grįžti atgal? Dabar 1641 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 1642 už, prieš, susilaikė, atmestas. Tran 34 už, prieš, susilaikė, atmestas. 1644 už, prieš, susilaikė, pritarta. 1646 už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau atkrenta. Ir dabar į 308 už prieš susilaikė atmestas. 1649 už prieš susilaikė atmestas. 1650 už prieš susilaikė atmestas. Dabar NV51 už prieš susilaikė atmestas 1652. Atsimtas 1652 balsuojame. Už prieš susilaikė atmestas 1654. Už prieš susilaikė atmestas. 1660 už prieš susilaikė atmestas. Atmestas. Iš tiesų atmestas, ar ne? 1656 už, prieš susilaikė atmestas. 1657 už, prieš susilaikė atmestas. 1661 už, prieš susilaikė pritarta. 1662 už, prieš susilaikė atmestas. 1663 už, prieš susilaikė atmestas. 148 už prieš susilaikė pritarta. 1664 už prieš susilaikė atmestas. Užimtumo 200 už prieš susilaikė atmestas. 1670 už prieš susilaikė atmestas. 1671 už prieš susilaikė atmestas. 1672 už prieš susilaikė atmestas. 1672, 1673 už prieš susilaikė atmestas, NV52 už prieš susilaikė pritarta, 1676 jam yra pakeitimas žodžiu, ar kas nors nori paprieštarauti jam, ne, tuomet balsuojame su pakeitimu žodžiu, kas už prieš susilaikė atmestas, 1679 už prieš susilaikė atmestas, 149 už prieš susilaikė pritarta, 150 už prieš susilaikė pritarta, kont 52 už prieš susilaikė atmestas, kont 53 už prieš susilaikė atmestas, kont 54 už prieš susilaikė atmestas, 151 už prieš susilaikė pritarta. Ir dabar reikės šiek tiek sulėtinti tempą nes vėl periname prie finansinio reglamento, nebalsuojame dėl šių nuostatų. Dabar reikia susirasti 1693. 306 už prieš susilaikė pritarta. Dabar 1698 už prieš susilaikė atmesta. 63 kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Dabar 1.7.19, 309 puslapyje. Už prieš susilaikė atmestas. Dabar reikia pasitikrinti. Atmesta. Todėl balsuojame dėl 1721, kas už, prieš susilaikė atmestas. 1722 už, prieš susilaikė atmestas. 64 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar 1726 už, prieš susilaikė atmestas į 309. Už, prieš susilaikė atmestas. Kont 56 už, prieš susilaikė atmestas. 1728 už, prieš susilaikė atmestas. turime praversti nemažai pakeitimų, nes jie susijęs su finansiniu reglamentu. Ir dabar. Trys šimtai keturioliktame puslapyje 1747 pakeitimas 314 puslapyje. Palaukime, kol visus ras už, prieš susilaikė pritarta. Kont 58 už, prieš susilaikė pritarta. 1751 už, prieš susilaikė atmestas. 1752 už, prieš susilaikė atmestas. 1755 už prieš susilaikė atmestas. Dabar employment 205 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. 157 už prieš Dar kartą ne, nematau rankų. 157 už prieš susilaikė pritarta. Ir dabar 1767. Ne, 1766 už prieš susilaikė atmestas. Dabar 1768 už prieš susilaikė atmestas. Employment 207 už prieš susilaikė atmestas. Ir toliau kont 59 už, prieš susilaikė atmestas, kont 60 už, prieš susilaikė atmestas, kont 61 už prieš susilaikė atmestas. Dabar employment 208 už prieš susilaikė pritarta, 1782 atmestas. Employment 209 už prieš susilaikė atmestas. Employment 210 už prieš susilaikė pritarta. 1787 dabar už prieš susilaikė atmestas. Kont 62 už, prieš susilaikė atmestas. Dabar 1790 už, prieš susilaikė atmestas. Į 310 už, prieš susilaikė atmestas. Kont 63 už, prieš susilaikė atmestas. 1798 už, prieš susilaikė atmestas. 1795 dabar, ne? klausė pirmininkė. Balsuojame dėl 1795 už, prieš, susilaikė atmestas. 1796 už, prieš, susilaikė atmestas. 158 už, prieš, susilaikė pritarta. 159 už, prieš, susilaikė pritarta. 1802 už prieš susilaikė pritarta. 160 už prieš susilaikė pritarta. 161 dabar už prieš susilaikė pritarta, 162 už prieš susilaikė pritarta, 163 už prieš susilaikė pritarta, 164 už prieš susilaikė pritarta, 165 už prieš susilaikė pritarta, kontrol 64 už prieš susilaikė atmestas, FAM reikia palaukti. Kont 64 už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar kolegos, ne, FAM 63 ir I311 už, prieš, susilaikė atmestą. Dabar balsuojame dėl bendro strateginio pagrindo. Priedas numeris vienas, tai yra kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar dėl pirmojo priedo balsuojame. 1807 pakeitimas. Tęsėme, ar ne? Nebaigėme? Dar turime porą minučių. Aš tikiuosi, kad vertėjai sutiks. 1807 už prieš susilaikė atmestas. which page? We are in 188. Dear colleagues, so we go because... Kolegos, dėl šių siūlymų pasiektas susitarimas. 1808 dabar balsuojame. 324 puslapyje mano pakeitimų sąrašo. Reikia pasitikrinti. Tuoj, vieną minutę. There's a lot of checking here.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 Dabar geriausia būtų padaryti pertrauką, pasiruošti popiečiui ir paskui dirbti sparčiau. Susitiksime 15 val. ir ačiū visiems už tai, ką pavyko nuveikti.